Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai, prašom susėsti vietas, kad galėtume pradėti posėdį. Mūsų regionų komiteto posėdį. Labai ačiū, kad e, nebesišnekate. Pirmiausia, pradėkim nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Gavot šios dienos posėdžio darbo tvarkę? Ar turėtumėt pastabų, prieštaravimų, klausimų? Ponas Van Nisteroid. Labai ačiū. Rytoj 9 val. balsuosim, bet čia sunku e, vėlgi savo e, žmonės e, šiaip sukviesti į salę. Gal galėtume balsavimą nukelti į 9.30 val. ar 10. Pirmininkė, ačiū už klausimą. Taip, jau toks ką klausimas e, buvo keliamas, aš vengiu, kad rengti balsavimą 9 valandą iš ryto. Nes e, taip tam tikrų regionų komiteto dalyvavimas būtų problemiškas. Bet kita vertus, rytoj balsuosim dėl e, Alpių strategijai skirto pranešimo, dėl to vienintelio pranešimo, o po to tada nuo 10 valandos nuo 9.30. Turim biudžeto komiteto pranešėją poną Gają. Jis būtent pakalbės biudžeto klausimais. Ir po to tada dirbsim pagal komiteto darbo tvarkę. Tad e, labai svarbu, labai sunku numatyti laiką, rasti laiką e, būtent balsavimui, todėl mes ir tiesiog nusprendėm balsavimą pradėti 9 val. So, this... Tad laikau, kad e, pritarėt, kad tinka visiems. Tad e, patvirtinom darbo tarkę. O dabar pirmininkės pranešimai. Man labai malonu Jums pateikti informacijos apie neformalų ministrų posėdį e, Amsterdame, e, kuris vyko gegužės 29-30. Mūsų regionų e, komiteto delegacija gera buvo, sudalyvavo tame posėdėje pone Westfal, mūsų pranešėja panašių klausimų, ponas Ornožer ponas Van Nistelrooy ir ponas mm, Van Wiltenborg ir ponas Olbrichtas, e, intergrupės pirmininkas. Tad toji delegacija dalyvavo neformaliame ministrų susitikime. Ir, ir vėl aš pati kaip pirmininkė dalyvavau uh, diskusijose ir kartu su komisijos narė Kretu. Ir per savo kalbą aš paminėjau būtent parlamento paramą, sprendžiant regionės politikos klausimus, pasakiau už tai, kad miestai, piliečiai galėtų būti labiau įtraukti į įvairias politikos rytis. Bet to vėlgi kalbėjau apie tai, kad reikėtų geriau koordinuoti įvairių sričių politiką, kuri turi įtaką miestų e, politikai. Mano tas e, pasisakymas e, buvo grindžiamas pranešimu, kuris buvo priimtas mūsų komitete, būtent susijęs su miestų darbo atverkė per ministrų, po to e, e, dar vyko kitas e, komitet, posėdis Amsterdame, regionų komitetas surengė jį ir ten buvo kalbama apie vėlgi miestų vaidmenį, nemažai kartų mūsų delegacijos narių dalyvavo diskusijose ir aš pati dalyvavau galutinėse diskusijose ir toje e, susitikime susitikimo dalyje, kur dalyvavo e, ponia Kretų. Tad mes iš tikrųjų aktyviai dalyvavom tiek ministrų neformaliame posėdėje, tiek regionų komitete minėtame renginyje. Na, nu, dabar trečias darbo tvarkės punktas - tai keitimasis nuomonėmis su komisijos nare Korina Kretų, kurie atsako už regioninę politiką kuri pakalbės apie miestų darbo tvarkę ir veiksmų programą. Man labai malonu Jūs matyti, ponė Kretų. Paskutinį kartą čia komitete susitikom su Jumis sausi ir man dabar po kurio laiko vėl malonu Jūs matyti mūsų komitete. Po jūsų įžanginio žodžio aš žodį suteiksiu komiteto nariams, kad galėtumėt pateikti klausimų, įsakyti pastabų. Tiesiog pradėsiu nuo politinių frakcijų koordinatorių. Brangus kolegos, e, komisijos narė turi išeiti maždaug pusę keturių. Jei reikės, galėsit ilgiau pabūti su mumis, bet vėlgi laiko nedaug turim. Tad ir prad... suteiksiu žodį komisijos narį ir po to tęsim diskusiją. Brangus kolegos, labas rytas ir labai ačiū, kad pasikvietėt mane į savo posėdį. Iš tikrųjų labai laiku, nes mes dabar stovim kryškeliai, matom labai svarbius procesus. Kaip ponė pirmininkė sakė, prieš porą savaičių, savaičių buvom Amsterdame su jūsų komiteto dides, didelė delegacija. Uh, E, dalyvavom neformaliame e, ministrų sustikime, kur buvo kalbama apie miestų darbo tvarkę. E, dabar laukia Sofijoje Europos konferencija, vėlgi tais pačiais klausimais, vertinimas bus atliekamas ir aš pati kalbėsiu, pakalbėsiu apie 2007-2013 metų programos laikotarpį. Pirmiausia, pradėsiu nuo to neformalaus sustikimo Amsterdame. Miestų darbo atverkės patvirtinimas e, iš tikrųjų tai yra darbo, kuris buvo atliekamas keliarius metus, e, tiesiog apoteozė. Ir tą progą aš norėčiau Jums šiltai padėkoti už Jūsų paramą, už Jūsų indėlį. Festfal pranešimą turiu galvoje. Uh, dėl miestų ir naujos miestų politikos. Kartu jūsų ta tarp grup, intergrupė irgi labai, e, jos darbas buvo labai svarbus. Ir man bus labai svarbu išgirsti jūsų nuomonę apie šį unikalų politinį procesą. Bet vėlgi, aš, kaip jau sakiau, mes žengėme naują erą. Ministrai Amter Amsterdame susitarė dėl būtent miestų e, darbo tvarkės, e, kartu atsižvelgiant į e, tokius dalykus kaip Mastrikto sutartį, pagal kurią sukurtas regionų komitetas ir įtvirtintas subsidiarumo principas. Aišku, anais, anuo metu išbandymai buvo kitokie negu dabar mums tenkantis, bet kaip tada, taip ir dabar, mums reikia stiprios, susivienijusios Europos, kuri tikrai galėtų tinkamai panaudoti visą savo varomasias jėgas ir energiją. Ir miestai, dideli, maži miestai, tai yra mūsų toks tiltas su piliečiu, tarp mūsų ir piliečių. Ir iš tikrųjų miestai pirmiausia susiduria su migracijos, būstų, klimato kaitos problemomis, tai ateities savotiškos laboratorijos miestai. Ir todėl mes visi suinteresuojam tuo, kad miestai mm, būtų tiltas tarp grinai miestiškų ir kaimiškų vietovių, kad jie prisidėtų prie Europos integracijos proceso. Kaip tik tai ir siūloma miestų darbo tvarkė, siūloma geriau panaudoti lėšas, pinigus, geriau priimti geresnius teisės aktus, geriau keistis žiniomis ir patirtim. Ir čia, aišku, reikia suinteresuotų šalių įsitraukimo ar įtraukimo, tokių kaip komisijos valstybių narių, regionų, miestų, kitų suinteresuotų šalių. Uh, kad viskas būtų panaudojama, visa ekspertizė ir patirtis ir kad e, būtų glaudžiai konsultuojamasi su miestais. Mes jau dabar keičiam darbo metodą tam, kad e, kasdieniam darbe tiesiog orientuotumėmės į miestų darbo tvarkę. Antai dabar tiek politinių, tiek techninių lygių įtvirtinam veiksmų koordinavimą. Antra, mes tiesiog žiūrim, kad priimami ir ruošiami teisės aktai atsižvelgtų į miestų poreikius ir kartu rūpinamės tuo, kad piliečiai geriau prieitų prie, kaip sakant, klausimų sprendimo, klausimų, kurie susiję su miestais. Tokių klausimų kaip e, migrantų integravimas, oro kokybė, būstai, e, kova su skurdu ir panašiai. Be to, mūsų toji miestų darbo tvarkė puikiai dera su jungtinių tautų tvarios plėtros e, tikslais. Tad e, mes tikrai norim, kad ta miestų darbo tvarkė jau e, tiesiog pradėtų būti įgyvendinama. Dabar konferencija, kuri numatoma mm, atei, netrukus, per, tikrai pasitarnaus tam, kad būtų galima atlikti vertinimą. Komisija rūdienį parengs e, darbo dokumentą skirtą šiam klausimui, bet dabar jau galiu pateikti keletą išvadų vertinimo. Taip, iš tikrųjų, dauguma valstybių narių e, naudojasi sanglaudos politikos teigiamais e, privalumais, nes antai jūs žinot, kokie projektai finansuojami iš ES fondų, kaip e, sanglaudos politika, pagal sanglaudos politiką per 7-13 metų laikotarpį buvo investuota 300 milijonų, milijardų eurų, ypač į tas valstybės narės ir regionus, e, tų valstybių narių, kurios prisijungia prie ES 2000 ketvirtaisiais metais. Tad mes kalbam apie tikrą Europos politiką, kurią galim didžiuotis e, ir kartu buvo atliekamas ekspost vertinimas. Mes sausi kalbėjom apie mm, poveikį naujam laikotarpiui ir surinkom pavyzdžių apie tai konkrečių, kas pasteisino per 7-13 metų laikotarpį. Keletas pavyzdžių. 900 tūkstančių žmonių dėl sanglaudos politikos susirado darbą. 6 milijonai žmonių e, ir dabar jau turi geresnį geriamą į vandenį ir beveik 250 tūkstančių mažų vidutinių įmonių sanglaudos politikos dėka galėjo tiesiog investuoti į, į įvairias joms reikiamas gamybos priemonės, modernizuoti jas per ekspost vertinimą pateikiama ne vien tik tai informacija, bet kartu e, iš tikrųjų išryškinama e, mūsų atsakomybė ir skaidrumas ir kartu nurodomos tuos rytis, kuriuose būtų galima sustiprinti šią politiką, kad būtų galima geriau tardauti piliečiams. Kaip jūs žinot, mes jau pradėjom aptarinėti laikotarpį po 2020 metų ir tą progą norėčiau jums visiems padėkoti. Pone pirmininkė, jums e, norėčiau padėkoti už tai, kad jau pradėjot diskusijas apie tai, nes labai svarbu, kad mes tikrai dviem frontais veiktume ir pasiektume rezultatų. Viena, Svarbu, kad politika duotų rezultatų, turiu galvoje miestų darbo tvarkę. Kita, labai svarbu, kad mes galėtume tikrai įvertinti ir pat, ataskaitas parengti apie būtent tuos rezultatus. Ir aš čia tikiuosi jūsų paramos, tad labai ačiū ir dabar labai mielai išklausysiu jūsų minčių. Much, can... Labai ačiū. Dabar galime užduoti klausimus ar išsakyti savo pastabas. Pradėsime nuo koordinatorių, ponas Van Mistelroj. Labai ačiū, dėkoju, kad ir vėl atvykote į mūsų komitetą. Noriu padėkoti Jums už patiktą informaciją. Visgi iškyla klausimų susijusių su planavimu. Mus pasiekia informacija, kad aukšto lygio ekspertų grupė parengs reglamento pakeitimus. Kada mes galėsime išvysti tą pasiūlymą, kurį, kuris yra numatomas ar dar per atostogas, ar rugsėjai? Toliau, per praėjusios plenarinės sesijos diskusijas mes kalbėjome apie EFSI situaciją. Tų diskusijų metu komisija pateikė komunikatą. Komisija numato pakeisti bendrųjų nuostatų reglamentą tam, kad būtų lengviau naudotis EFS, ypač kai kalbama apie investicijų platformas. Taip pat yra skatinamas finansinių priemonių naudojimas. Kada tai buvo numatyta, ponas Kaitanen sakė, kad diskutuos apie tai su parlamentu, tai kada tai bus, juk tai yra susijęs su mūsų kompetencija, gal galite nurodyti, kokia data numatoma. Negana to, parlamentas parengs pasiūlymą dėl finansinių priemonių, garantijų, EFSI ir kitų priemonių ir subsidijų Mes renksime pranešimą savo iniciatyvą. Visi šie aspektai yra labai svarbus. O kokia yra komisijos iniciatyva šioje srityje? Dar vienas pasiūlymas, kuris pasiekia mūsų komitetą. Mūsų komitetas čia bus vadovaujantis, tai yra struktūrinių reformų paramos programa. Buvo patikta informacija, kad su komisija ir regionų generaliniu direktoratu yra susitarta dėl finansinės dalies ir techninės paramos. Gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos? Tai galima būtų padaryti, nepažeidžiant mūsų numatytų tikslų. Reikia čia techninės paramos ir geresnio fondų panaudojimo. Akivaizdu, kad reikia stiprinti pajėgumus regionuose. Tai gal galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti. Aš džiugiuosi, kad regionų komitetas čia yra vadovaujantis. Mes bendradarbiavame ir su ekonominių reikalų komitetu, bet gal galėtumėte pasakyti, kaip jūs įvertinate šį klausimą. Paskutinis mano klausimas yra bendras. Praėjusį kartą mes diskutavome apie septintą sanglaudos politikos ataskaitą. Jeigu ji bus teikiama 2017 metų pabaigoje, tai diskusijos vyks tik tai 2018 metais, tad kaip reikės priimti sprendimą. Man atrodo, kad tokios numatomos datos yra pernelyg vėlyvos, juk 2019 metais vyks rinkimai, 2020 metais turėsime naują komisiją, tai akivaizdu, kad prarasime dviejus metus. Gal galėtumėte nurodyti, koks yra konkretus planavimas? Jūs sakėte, kad prasidėjo diskusijos apie sanglaudos politiką, tai gerai, kad prasidėjo bet mes kaip ES institucijos turime diskutuoti kartu ir komisija ir parlamentas turi apie tai kalbėti kartu ir čia reikia veikti greitai. Metų pabaigoje bus balsuojama dėl ataskaitos ir mes esame pasirengę žengti tolesnį žingsnį. Tai gal galite nurodyti, kokios datos numatomas. Ačiū. Labai dėkuoju dabar, ponė Kryl. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė. Aš turiu atsiprašyti už kolegę, kuri norėjo dalyvauti. Jai labai aktualus Amsterdamo susitarimas yra miestai. Deja, ji serga ir šiandieną dalyvauti negali, tad jai pačiai labai liūdna, kad taip susiklosti aplinkybės. Aš manau, kad buvo nagrinėjami miestų klausimai ir tai yra labai svarbu, jeigu mes norime kovoti su regionuose kylančiamis problemomis, ypač kai kalbame apie miestus. Miestai yra labai svarbus partneriai. Jūs pristatėte tai, ką daro komisija ir einama teisinga linkme, tačiau Manau, kad dar reikia viską patobulinti. Miestuose mes jau turime tas reikiamas sąlygas, kurios leidžia vystytis toliau, bet yra ir sudėtingesnių socialinių aplinkybių. Pavyzdžiui, kai kuriems atrodo turtingiems miestams vis tiek reikia paramos, todėl mes privalome to nepamiršti diskutuodami. Aš norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. Jis yra susijęs su 2007-2013 metų laikotarpio. Ponas Vanisteliroj ką tik kalbėjo. Taip, mes turime pagalvoti ir apie kitą finansavimo laikotarpį. Mes be abejo turime sanglaudos politikos rėmėjų ir privalome tą politiką tobulinti, privalome pasimokyti iš praeities klaidų. Tai gal jūs galėtumėte keliais sakiniais pasakyti, O kokia buvo blogiausia patirtis nuo 2007 iki 2013 ir taip pat pristatyti geriausios pavyzdžius. Ačiū. Man atrodo, kad reikėtų aiškiai pristatyti šios aspektus, kadangi jie labai svarbus būsimoms diskusijoms. Panas Lambert kalbėjo ir apie darbo programą numatomiems ateinantiems mėnesiams. Reikia viso to nepamiršti. Privalome suvokti, kad viskas, ką darome dabar, ar tai būtų diskusijos apie naujas priemonės ar omnibus procedūrą, ar e, vertinimą, ar e, subsidijų peržiūrimą, tai viskas, ką darome dabar, rodo, kad turime galvoti ir e, tai, kas vyks ateityje. Aš norėčiau gauti daugiau informacijos iš jūsų apie tai, ką jūs planuojate. Norėčiau, kad jūs pasakytumėte, kokia yra jūsų nuomonė, ką numato komisija. Reikia čia pagalvoti ir apie kreditų eilutes. Man atrodo, kad privalome nepamiršti sverto efekto, kurį turės ir privatus sektorius. Iš kur mes gausime tas investicijas? Juk čia būtina dirbti su struktūriniais fondais tam, kad būtų vykdomas Junkerio planas. Tad e, kyla įvairių klausimų. Mūsų komitetas be abejo labai atidžiai seks situaciją. Man atrodo, kad naujos investicijų programos nebus kažkoks stebuklingas sprendimas, nepadės vien jos išspręsti visų iššūkių. Jeigu tai būtų, tai mums nereikėtų sanglaudos politikos. Man atrodo, toks mąstymas nėra teisingas. Turime pasiruošti toms diskusijoms. Ačiū. Labai ačiū, ponas Tomašič, šeką ir vardu. Pane Jomašič, kai kurios valstybės narės, kurios nori vystyti miestus, susiduria su administracinėmis problemomis. Net turint omenyje, kad jų tikslai yra labai geri. Tiesiog organizaciniai aspektai neleidžia apeiti tam tikrų problemų. Kai kur administracinė kultūra nėra pakankamai išsivyščiusi. Kalbant apie miestų darbo atvarkę, tai reikėtų nepamiršti ir kaimo vietovių. Juk labai svarbu, kad miesto vietovės teigiamai veiktų kaimo vietovės. Aš norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Ar komisija gali užtikrinti gerus rezultatus E, miestų darbo tokias klausimų. Ponas Van Miltenburgas. Aš kalbėsiu olandiškais. Mes pasirašėme Amsterdamo paktą ir buvo iš tiesų labai malonu jūs ten matyti bei stebėti, e, kokie pasiryžę dirbti esate. Tačiau tai tik pradžia. Mes kalbame apie partnerystę, apie Amsterdamo pakto įgyvendinimą. Per pasaruosius šešis mėnesius buvo pradėtos tos partnerystės, o pirmininkaujantį valstybę numatė reikiamą mandatą. Tačiau reikia laiko ir ekspertinių žinių. Jan Olbrecht vadovavo šiam darbui parlamente ir Tai leido mums numatyti pasirengiamuosius veiksmus tam, kad gautume papildomą finansavimą. Būtent tas finansavimas turėtų prisidėti prie partnerysčių. Tačiau kas nutiks, jei tie pinigai nebus paskirti? Ar komisija turės pakankamai lėšų, kad paremtų tas partnerystės? Kiek aš žinau, nėra tų laisvų lėšų. Būtų tikrai labai gaila, jeigu viskas priklausytų vien tik tai nuo pirmininkančios valstybės noro užtikrinti tą finansavimą. Tai gal komisija galėtų pakomentuoti šį aspektą. Toliau Europos parlamento vaidmuo. Pane Westfal labai sunkiai dirbo, rengdama pranešimą apie miestų darbotvarkę. Savame suprantama, Europos parlamentas nori gauti informaciją apie tas partnerystės. Aš pasižiūriu į Amsterdamo paktą ir į Europos parlamento vaidmenį ir tiesą sakant nematau, kad tame pakte būtų tinkamai atspindėtas Europos parlamento vaidmuo. Mes norime geresnio reglamentavimo, geresnių fondų ir e, kai kalbame apie tą geresnį reglamentavimą bei geresnį finansavimą, tai privalome nepamiršti Europos parlamentą, juk mums tai labai aktualu. Svarbu, kad visuomet gautume aktualią informaciją apie partnerystės. Toliau e, vėlesnis vertinimas. Labai gerai, kad jis yra užtikrinamas. E, dabar daroma daug veiksmų ir mes privalome pasimokyti iš praeities. Tai norėčiau sužinoti, ko jūs iš praeities pasimokėte. Ir ką parodė ankstesnis e, tolesnių žingsnių vertinimas. Peržiūrėdami daugiametę finansinę programą mes privalome pasižiūrėti, kokius teisės aktus reikia keisti. Ačiū. O panas Samaržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, noriu keletą pastabų įsakyti ir pateikti keletą klausimų. Amsterdamo paktas ar susitarimas. Tai dvi mintis kyla. Pirma, tai rodo, kad mes, Europos parlamentas, iš tikrųjų galim e, atverti naują kelią ir įtraukti būtent ir integruoti ES politiką. Nes vėlgi čia iš tikrųjų mūsų komitete jau, galima sakyti, Europos parlamente ir šiame komitete buvo žengti pirmi žingsniai įtvirtinant miesto darbo tvarkę. Ir tokiu būdu vėlgi tai irgi gali e, kartu įrodo, kad e, miestai gali e, prisitaikyti prie šiaip jau tenkančių išbandymų. Ir tai kartu rodo, kad miestų ta darbo tarkė, miestų politika iš tikrųjų išlaikys laiko kritiką. Aš nepageidaučiau kad mes turėtume keletą atskirų e, atsietų tikslų. Mes tiesiog turėtume turėti bendrą tam tikrą savotišką gaubtą, sanglaudą savotišką miestų, regionų sanglaudą ir kartu vėlgi kaip e, savo pranešime skirta šiam klausimui mes e, įvardėm, kad tų tikslų dar nepasiekta. Mes pageidautume daugiau E, sanglaudos, ne dėl to, kad e, šiaip jau vėlgi nepasėti tikslai, kad tą politiką reikėtų e, kvestionuoti, ne, reikėtų eiti toliau. Aš labai su dideliu dėmesiu išklausiau jūsų kabineto direktoriaus pasisakymo, kuris neslė, neslepia, kad tiek taryboje, tiek vėlgi komisijoje iš tikrųjų kvestionuojama e, būtent sanglaudos politikos ateitis po 2020 metų. Mes dabar pasiekėm 2016 metais, pasiekėm 16 metus, mes turėtume sustiprinti šios politikos principus. Tai viena pastaba buvo. Antra pastaba susijusi su diskusijomis, kurios vyko prieš kelias dien, e, dienas čia mūsų komitete e, kartu su komisijos nariu Novotni dėl struktūrinių reformų. Norėčiau išgirsti e, jūsų komisijos narę nuomonę, kadangi jūs kūruojat regionės plėtros klausimus, nes tose diskusijose vėlgi nemažai pasisakė kolegų, E, išreiškė savotišką kritiką, kad e, kartais e, tai yra, kai ref, finansuojamos struktūrinės, tai yra reformos, tai, tai daroma sanglaudos politikos sąskaita. Ir galiausia, pasakysiu, manyčiau, mes turėtume kuo greičiau sulaukti neseniai sukurtos darbo grupės darbo rezultatą. Darbo grupė buvo sukurta e, teisės aktų supaprastinimo klausimais. Nes taip, dabar kai kurie komitetai turi e, ekspertų grupės, ekspertai, kurie išsako poziciją. E, ir savotiškai veikia deputatus ir tokiu būdu nukenčia apskritai Europinė demokratija. Tad mes norėtume kuo greičiau sulaukti tos mano minėtos darbo grupės darbo rezultatus. Tai yra labai svarbu tam, kad būtų galima e, deramai įgyvendinti mūsų politiką. Na, o dėl politikos vertinimo. Tai čia mes turėtume pasimokyti iš praeities, tiesiog pataisyti tai, kas nepasiteisino bet e, ypač tam, kad tikrai galėtume e, daugia, toliau nueiti. Ir čia norėčiau paminėti e, pasiūlymą, mano paties pateiktą, mano frakcijos, tai tiesiog sukurti, tiesiog tai yra įtvirtinti tam tikrą ryšį E, įgyventinant politiką kartu su tą sąlygą jau būtų e, šiaip jau e, gerbiamos žmo, tokios bendražmogiškos vertybės. Tai yra, kad būtų laikomas Europos vertybių ir, ir gerbiamos žmogaus teisės. Mes būtent tą būtent makroekonominį sąlygiškumą esam pasiūlę ir taryba priėmė. Uh, Čia turiu galvoje e, įsiskolinusias valstybės narės, tad labai svarbu, kad vėlgi to priežastingumo dalis ar saligiškumo dalis būtų e, žmogaus teisų, pagrindinių teisų laikymasis. Nes e, labai apgailėstautina, kad nemažai valstybių ar per daug valstybių, kurios daug gauna iš lėšų iš fondų, kad galėtų įgyvendinti struktūrinės reformas, kad jos vis dėlto ne visada e, užtikrina pagrindinių e, vertybių laikymasi. Ačiū, ponė Vane. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, tikrai puiku padiskutuoti su jumis, ypač tokiame etape, kai buvo ką tik patvirtinta miesto darbo atvarkė, kai yra ekspost vertinimai, o komisija ką tik patvirtino savo nuomonę dėl MFF. Bet iš karto pereinu prie klausimo dėl miestų darbo atvarkės puiku, tikra sėkmė, kad po ilgų diskusijų ji buvo patvirtinta. Europos parlamentas atliko inovatyvų ir teigiamą vaidmenį, toje frakcijoje, kurią aš atstovauju, trūko labai svarbaus jungiančio suinteresuotų subjektų ir pilietinės visuomenės vaidmens. Nes e, be galo svarbu įtraukti vietos ir regionų institucijas, vietos partnerius, nevyriausybinės organizacijas, pilietinę visuomenę. Aš irgi skaičiau Amsterdamo paktą ir manau, kad suinteresuotų subjektų įtraukimas yra pagrindinė nuostata, tačiau tai neprivaloma. Ir mes parlamente dar daugiau tuo klausimu prašėme ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas parengė savo nuomonę ir joje jie daug stipriau pabrėžė, kad reikia įtraukti pilietinę visuomenę. Kaip galėtumėte užtikrinti, kad būtų gyvenintas partnerysės principas miestų darbotverkė ir kad suinteresuoti subjektai, vietos, regionų institucijos, socialiniai partneriai NVO ir pilietinė visuomenė. Yeah būtų privalomai įtraukta. Tokios partnerystės turėtų, į tokias partnerystės reikėtų įtraukti nuo 15 iki 20 asmenų. Bet dar būtų galima pagalvoti apie tai. Bet dabar dar norėčiau paklausti dėl daugiamatės finansinės perspektyvos. Kolegos, kurie kalbėjo ir aš taip pat norėčiau žinoti, kiek jūs arba komisija uh, E, pasinaudojote mūsų komiteto pasiūlytomis mintimis. Ir viena iš jų man yra ypač artima, kai kalbame apie sanglodos politiką po 2020-ųjų. Tai turime galvoti, kad reikia padaryti daugiau, nekalbėti apie BVP. Ir nes BVP vienam gyventojui nėra vienintelis kriterijus, pagal kurį turi būti sanglaudos, skirstomos sanglaudos fondo lėšos, reikėtų galvoti ir apie kitus socialinius kriterijus, pavyzdžiui, skurdą, nedarbą, kovą su nedarbo, lygybę, visus šios dalykus. Taigi, ar komisija svarstytų tokią mintį? Prieš mane kalbėjusiai irgi minėjo, kad mes Mes irgi stebėjome tą interviu su, ir irgi buvo pasisakoma prieš šią mintį, kad reikėtų remtis tik BVP. Buvo kalbama, kad nereikėtų to pakeisti kitais kriterijais, o mes norėtume papildyti BVP kitais kriterijais. Ne pakeisti jį, bet papildyti, nes BVP kriterijus yra svarbus kaip pagrindas skirstant fondo lėšas. Na ir dar vienas dalykas, norėčiau pasiremti tuo, ką pasakė Konstans Krei, kai kalbėjo apie sąryšį su EFSI fondai, fondais, Junkerio planu. Ir ta rizika susijusia su lėšomis. Ir ponas, ponia Katainen, gal galėtumėte uh, pateikti atsakymą, nes komisijos gairės buvo patvirtintos vasario 22 dieną ir visi nustebome, pamatė, kad yra ta rizikinga dalis ir nukentės struktūriniai fondai, o ne EFSI. Taigi gal galėtumėte ir apie tai pakalbėti. Damato, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Komisijos narė, norėčiau paklausti Jūs apie 2007-2013 metų programą. Mes e, dėl programavimo laikotarpio pabaigos Tai jį yra 2017 metų kovo mėnesį, bet jau dabar turime iš budžet generalinio direktorato duomenys ir galime daryti pirmasis išvadas. Žiūrėdami į programavimo laikotarpį Italijoje ir ne tik Italijoje, matome, kad yra labai padidėjęs išlaidos nedarbui, nedarbo problemai. Taigi norėtume žinoti, kokia lėš, lėšų suma buvo sumokėta atgalinė data, kuri turėjo būti mokama šią e SF. Ar tai rodo, kad yra kokiu nors sunkumu, kalbant apie lėšas, kurias išleidžia atskiros valstybės narės, ar atrankos kriterijų buvo laikomasi, uh, ir kaip dėl to biudžetinio kriterijos ir dėl kokybės bei ekonominio poveikio nepakanka parengti ekonominį poveikį vietos masto. Galbūt komisijos nariai kartu su biudžeto generaliniu direktoratu galėtų panagrinėti sumas, kurios buvo išleistos atskirose valstybėse narėse atgalinė data. Taip pat norėčiau pasiūlyti šį beitą dėl naujo programavimo laikotarpio, dėl institucijų valdymo. 2016 m. vasario mėnesį buvo paskirtos tos paskirti asmenys, kai kurios valstybės narės jų paskyrė mažiau, lyginant su programomis Pavyzdžiui, 66 programos, 20 valdymo institucijų, 35 programos, 30 valdymo institucijų. Na, žinau, kad pagal reglamentą kiekviena, kiekviena iš tų valdančio institu, valdymo institucijų gali dirbti daugiau nei su viena programa. Taigi labai svarbu žinoti, kiek galima paskirti tų valdymo institucijų kad būtų aišku, kaip plėtuojasi procesas. Gal galėtume gauti parengtą lentelę, kurioje būtų patikta informacija su visomis valdymo institucijomis, kurios turi būti paskirtos programų gyvendinimui valstybėse narėse. Ir paskutinis klausimas, jeigu galima, būtų toks. Dėl audito institucijų ir valdymo institucijų paskirimo. Mes irgi norėtume sužinoti, kokios audito institucijos dalyvauja, skiriant valdymo institucijas ir sertifikavimo institucijas. Audito institucija, jeigu dėl kokio nors, kokios nors priežasties ji nebuvo paskirta, tai tai reikštų, jog jos negalės uh, išsakyti savo nuomonės pagal reglamento 124 straipsnį kuriame rašoma apie sertifikavimą ir valdymo institucijas. Todėl 2014 ir 2020 vėl bus vėluojama. Nors buvo vėlavimų ir anksčiau ir matome, kad vėluojama paskirti audito institucijas ir dėl to gali būti daug problemų. Ačiū. Tokie buvo koordinatorių klausimai. Gal norėtumėte atsakyti šios klausimus, o po to turėsime kitą klausimų raundą. Ačiū visiems. Ačiū už tokius įdomius klausimus. Visų pirma, norėčiau padėkoti parlamentui ir komitetui už atliktą darbą nepritariu tam, kad mes nesikonsultuojame vieni su kitais ir suprantama laiko tarp vidurio peržiūra bus ta galimybė įvertinti, kaip veikia e, daugiametį finansinį perspektyvą, kaip būtų galima lėšas naudoti dar veiksmingiau. Akivaizdu, kad reikalinga daugiau lankstumo, daugiau supaprastinimo ir jau ilgai apie tai kalbame reikėtų, žinoma, įvertinti ir aukšto lygio grupę su paprastinimo klausimais ir jos darbą. Dar reikia, dėl finansinių priemonių, tai manau, kad svarbu, pat, e, kad būtų kuo daugiau investicijų į sanglaudos politiką. Mes dabar dirbame prie visų šių pasiūlymų ir mūsų tikslas yra parengti dokumentą po vasaros atostogų toliau dėl planavimo negaliu pasakyti aiškios datos, bet kai tik būsime pasirengę, tai ir informuosime jūs. Dėl naujos paslaugos CRSS tai bus e, tokia priemonė, su kurios pagalba bus teikiama parama valstybėms narėms, tuomet, kai jūs to paprašys. Ir, o kai dėl lėšų iš techninės pagalbos, ir sanglaudos politikos kaimo plėtros fondo. Šios sumos nebus skiriamos sanglaudos politiko, niekaip nepadary, ne, nesukels nemalonių padarinių sanglaudos politikos techniniai pagalbai. Manau, kad e, atsakiau ponui Van Nistorui. Tikiuosi, jis patenkintas atsakymu. Toliau buvo labai daug klausimų susijusių su miesto darbo atvarkė. Kaip jau minėjau pradžioje, tai vienas iš labai svarbių žingsnių, tai yra priemonė, prie kurios turime dabar daugiau dirbti, dirbti prie miestų klausimų, turime dirbti su miestais. Esu įsitikinusi, kad miesto darbo tvarkė padės įgyvendinti prioritetus, geriau reglamentuojant, geriau finansuojant ir geriau daugis, daugiau žinių. Ir tai bus naudinga visiems piliečiams. Norėčiau aiškiai čia jums pasakyti, kadangi mes kalbėjome apie partnerystę, kad tai nėra vien komisijos darbo tvarkė, tai yra bendros valstybių narių pastangos, taip pat miestų pastangos, e, suinteresuotų tokių subjektų, tame tarp ir nevyriausybinio organizacijų pastangos. Reikėtų paminėti ir euro miestus, ir kitas tarptautinės organizacijas, kur visi dirbame kartu, kurdami daugias luoksnę valdyseną dėkoju parlamentui už jo darbą ir be jūsų darbo turbūt ir mūsų čia nebūtų. Suprantama, Europos parlamentas visuomet mums teikia paramą, nes kai dėl miesto darbo tvarkės, e, ponia Vestfalė yra parengusi pranešimą, Taigi pasitelkus tai, pasi, pasitelkus kitas priemonės, mes dirbame ir ačiū Jums už visą tai. Manau, kad tai padėjo ir parengti Amsterdamo paktą. Esu įsitikinusi, kad Europos parlamentas taip pat gali labai prisidėti prie miesto darbo tvarkės, kadangi jis atspindi miestų nuomonę. O dėl plano 24. Birželio 24 turėtų būti parengtos tarybos išvados dėl miestų darbo tvarkės. Tai bus labai svarbus žingsnis, nes oficialiai miestų darbo tvarkė ES taps ES veiklos centru. Na, o antra, mes planuojame paskelbti dar kelias partnerystės dėl oro kokybės, dėl socialinių partnerysių, dėl kovos su skurdu. Buvo pradėti tokie projektai ir tikimės numatyti 12 teminių tikslų 2017. Mes ir toliau išmėginsime, naudosime testavimo, bandymo metodus, su kurių pagalba vertinsime ES teisės aktus ir žiūrėsime, kokį poveikį jie turės miestams. Puikiai žinote, kad rengiame vieno langelio principą, kuris, kuriuo galės naudotis miestai, suinteresuoti subjektai ir tikimės, kad um, tai bus, kad bus galima teikti patikimą ir pritaikytą informaciją apie miestų darbo tvarkės plėtojimą. Norėčiau padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams, kurie mums padėjo dirbti prie miestų darbo tvarkės. Na ir laukiu, da, kada pradėsime dirbti su Slova, pirmininkausiančia Slovakija ir tuomet dirbsime su visų trejetu, aptarsime šios miestų klausimus ir su Malta. Uh, miestų darbo tvarkė bus labai svarbi spalio mėnesį per miestų savaitę. Tuomet galėsime dar geriau keistis nuomonėmis. Taip pat esame parengę pasirengę pateikti rezultatus, mes esame politiškai įsipareigoję, norėtume padėti miestams, regionams, valstybėms narėms, narėms, narėms ir taip pat abiems komitetams, kad ši darbo tvarkė taptų tikrovę. Dėl BVP. Manau, kad dalyvavimas diskusijose dėl to, kaip galėtume vertinti BVP, mano nuomonė išlieka svarbiausių kriterijų. Žinoma, reikėtų atsižvelgti ir į kitus rodiklius, dėl tokius kaip darbo vieto kūrimą, socialinius rodiklius ir pavyzdžiui, e BPO įvedė naują gerovės indeksą. Taigi, manau, kad mes turėsime aptarti, kaip visą tai reikėtų vertinti. Dėl po 2020 metų Mes išmokome savo pamokas, patobulinome politiką, visiškai jums pritariu dėl to, kad e, ex ante sąlygos e, padeda užtikrinti geresnės investicijas, taip pat rekomendacijos atskiroms šalims Europos semestro kontekste irgi svarbios. Pagrindinių teisų klausimai gali būti sprendžiami skirtingose šalyse ir šalyse Pritariu Jums tą prasme, kad kai ateina sunkus laikai, tai turime būti solidarūs, nes solidarumas ir abipusiškumas yra labai svarbus dalykai. Dėl planavimo Norėčiau grįžti prie pono Vanistoro užduoto klausimo. Septintoji sanglaudos ataskaita numatyta 2017 metams ir tai priklausys nuo plačių, plataus konsultavimuose. Ir tikimės, kad 2018 bus patvirtinti komisijos pasiūlymai tuo klausimu. Taigi dėkojame ir jūsų komitetu, nes, kaip suprantame, Jūs taip pat e, ieškosite minčių, mes sustiksime su biudžeto komitetu, kitais komitetais, nes yra tie gandų, kad iš tikrųjų reikia aiškiai pristatyti šią mintį ir visiems aptarti, kaip toliau dirbti. Mes pradėjome diskusiją su Europos parlamentu, su regionų komitetu, ir kaip suinteresuoti subjektai, mes esame tuo susidomėję, reikia kalbėti ne tik apie supaprastinimą, bet ir apie lankstumą. Taip pat svarbu, kad investicijos būtų tvarios, bet tuo pačiu turime užtikrinti, kad mūsų politika galėtų prisitaikyti prie naujų iššūkių. Ryšys su ekonominė valdysena, su rezultatais yra svarbus. Kaip sakiau pradžioje, mūsų politika labai prisideda prie darbo vietų kūrimo, auginimo, MVI, bet tuo pačiu akivaizdu, kad turime tobulinti situaciją, kad ši politika būtų dar lengvesnė ir žinoma, kad e, naudos gavėjų gyvenimas būtų lengvesnis. Dėl struktūrinių reformų paslaugos, tai yra komisijos pasiūlymas, Svarbu turėti tokią priemonę, su kurios pagalba būtų galima užtikrinti struktūrinių reformų paramos programos ir pajėgumų stiprinimu. Manau, kad dar buvo klausimas dėl fondų derinimo. Mes dirbame tuo klausimu, dirbame su, vice, su pirmininko pavaduotoju Katainen ir aptarsime, kaip galime suderinti, apjungti savo fondus su Junkerio planu, su strateginiais planais, nes iki šiol mes turime tik vieną pavyzdį Prancūzijoje. Vakar girdėjau, kad Bratislavoje irgi bus e, kažkas daroma e, finansuojant iš įvairių fondų bet valstybės narys e, turi gauti techninę pagalbą, vadovavimą. Ir mm, reikėtų kalbėti apie privačius partnerius, kurie nelabai dalyvauja bankai, galvojame, kaip įvesti, gal peržiūrint daugiametę finansinę perspektyvą, visus klausimus, kad tai būtų aiškiau valstybėms narėms ir regionams. Dėl ponios Tamato klausimo galime pateikti e, valdančiųjų institucijų sąrašą valstybėse narėse, bet mums kelia nerima vėlavimas, juk žinote, kad be valymo institucijų paskirimo mes negalime atlikti jokių mokėjimų. O tai reiškia, kad daug valstybių narių nepaskyrė valdančiosios institucijos. Ir praėjusį kartą buvau susitikęs su poniu Devičerti, jūsų ministro pirmininko pavaduotoju, mes kalbėjome, šis procesas turėtų būti paspartintas. Kalbėjome su regionų pirmininkais, jie irgi išsakė savo problemas, tačiau svarbiausia yra baigti senai programavimo laikotarpį ir paraleliai atverti kitą mm, laikotarpį, nes jau ir taip labai vėluojame ir aš nenorėčiau, kad kartotųsi toks pats scenarius kad būtų rengiami prastos kokybės projektai, vien tam, kad būtų absorbuojamos es lėšos. Reikėtų padėti šalims geriau absorbuoti ES lėšas. Juk labai svarbu, kad projektai būtų aukštos kokybės, nes kai skubama, tai kartais neįmanoma sukurti geros infrastruktūros, tai irgi užtrunka. Todėl labai svarbu pradėti apie tai galvoti jau dabar. Na, nežinau, ar atsakiau visus klausimus. Jeigu ne, galite dar užduoti. Taip, jūs dabar galėsit e, toliau atsakyti į antrojo rato klausimus ir ponia Miletič. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė. Jūs paminėjot e, gerą iniciatyvą, būtent specifinę, specialią darbo grupę e, įgyvendinimui. Tai yra, ta darbo grupė veikia būtent tuo aptariamu laikotarpiu ir aš norėčiau išgirsti, kokiu rezultatu toji tikslinė darbo grupė pasiekė. Tai svarbu. Ir vėlgi, kokiuose e, valstybėse narėse, e, kokie rezultatai pasiekti ir ar ta darbo grupė ir toliau tęsia darbą 14-20 metų laikotarpiu. Ar yra e, tokia lėšų tiesiog atsijėmimo rizika, decommitment 18-17 e, metais, po to po 18 metų? Nes jūs kartu turėjot galvoj tas valstybės narės, kurios silpniausia įgyvendina sanglaudos politiką. Toliau, dabar čia paminėta renginių, mes irgi e, tokių esam suorganizavę ir iš praktikos e, žinom, kad susidurėma su labai praktinėmis problemomis nes skirtingoms priemonėms numatytos skirtingos taisyklės, net, pavyzdžiui, valstybės pagalbos taisyklės. Antai 20, horizontas 2020, vienos taisyklės ir sanglaudos politikos fondų taisyklės kitokios. Tad ar jūs ketinat ką nors daryti šiuo klausimu, išspręsti? Trečias klausimas dėl. dėl CLLE pagerinimo gyvendinimo, ar, ar turi, galit pateikti gerų pavyzdžių iš kok, kokiu nors valstybių narių, ar norit paremti kitas valstybės narės, kad būtų galima geriau pasikeisti patirtim, pasimokyti iš klaidų, nes tik tokiu būdu galima pagerinti įgyvendinimą, keičiantis gerą patirtim. Labai ačiū. Toliau ponas Papadakis pateiks kitą klausimą ar klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama ponė Kretų. Graikijos vyriausybė, beje, labai svarbu girdėti, kai Graikijos vyriausybė sako, kad didžiuojasi tuo, kad beveik 97 procentais atvejų per tą 7-13 metų laikotarpį įsisavino ES fondų lėšas, tad tikrai yra pagrindas didžiuotis. Tad mes tikrai turėtume pirmiausia įvertinti uh, E, kas įvyko per tą laikotarpį Graikijoje. Per tą laikotarpį buvo 700 tūkstančių darbuotojų, dabar jau pusantro milijonų. E, nedarbo e, lygis 22,5 procentai ir dar galėčiau linksniuoti daugybę dalykų. Toliau, minimalus atlyginimas sumažintas 200 eurų nemažai yra darbo vietų, kur tiesiog suskaldytos į kelias e, su visai mikroskopiškais atlyginimais. Tad tokia yra realybė, pablogėjo sąlygos, gyvenimo, darbo sąlygos, o didelės įmonės susikrauna nemažai pinigų. Tai buvo per buvusi laikotarpį, taip matyti ir per e, dabartinį laikotarpį iki 2020 metų. Taip, iš tikrųjų dabar kalbam apie fondus, kurie e, tiesiog labai naudingi didelėms įmonėms, bet e, tiesiog neko, labai nekokie darbuotojams. O dabar matom, kad vadinamasis ūkio augimas e, daugiausia reiškiasi miestuose. Aš tuos klausimus jau kėliau ir anksčiau, keldavau anksčiau. Ir jūs atsakydavot, kad jeigu nebūtų buvę tų fondų, tai situacija būtų dar blogesnė. Bet e, ar būtų blogesnė didelėms įmonėms ar kaip? Aš manau, kad graikijos žmonės bet kokiu atveju kiekvieną kartą praranda, pralaimi. Ponas Von, labai ačiū ponė pirmininkė, ačiū kartu poniai Kretų, kad ji nuolat uh, lankosi mūsų komitete, skiria nemažai laiko su komiteto nariams. Labai gerai girdėti, kad bus pasirodys tas 7-13 metų programos įgyvendinimo įvertinimas, kad matysim konkrečius rezultatus, nes tai yra labai svarbu, žvelgiant į ateitį, e, kalbant apie sanglaudos politikos ateitį. Iš tikrųjų, mes turėsim už ją pakovoti ateityje ir todėl mes turėtume turėti gerų pavyzdžių, gerų įrodymų, tvirtų. Mes turime iš tikrųjų turėtume ne vien tik tai išlaikyti sanglaudos politiką ateityje, bet stiprią sanglaudos politiką kad ji nepasidarytų, nesusitrauktų į, į tiesiog kažkokį mažą sektorių, būtų kitų politikos ryčių nuošaliai. Ir aš tikiuosi, aišku, kad Junktinė karalystė ir toliau išliks uh, Europos Sąjungoje, nes Jungtinė karalystė daug pasipelno iš fondų. Dabar dėl sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, e, pasakyta apie aukšto lygio darbo grupę, kuri užsijima uh, teisės aktų supaprastinimo klausimais. Būtų labai gerai, kad iš parlamento narių dalyvautų ar mūsų komiteto narių dalyvautų tos darbo grupės darbe, kad mes tikrai galėtume pasimokyti, kad galėtume pasimokyti iš praeities klaidų. Tai yra būtų labai gerai, kad bent jau mes galėtume dalyvauti. Uh, Ir toliau buvo pasakyta dar dėl miestų darbo tvarkės. Jūsų pirmtakas komisijos narys Han e, labai domėjosi miestais ir regionais ir per buvusi laikotarpį tiesiog buvo nu, leista perkelti 5 procentus lėšų tarp miestų ir kaimo vietovių. Uh, bet norėčiau išgirsti, ar tai jau pasiteisino. Aišku, gal anksti būtų galima kalbėti apie tai, nes kai kurios programos tik prasidėjo, bet galbūt jūs galėtumėt vertindami e, to karbomo laikotarpio politiką atsižvelgti būtent ir į tai, ar tai pasiteisino. Ir ar jūsų manimų tikrai buvo uh, gera mintis, ar ta mintis bus perkelta, išplėsta ir į ateities programas. Ačiū, ponė Ropė, žodis Jums. Pirmininkė, gerbiama komisarė, e, pradžią norėčiau aš Jums padėkoti. Vakar pas mane lankėsi grupė miestų ir savivaldybių atstovų vadovų ir buvo susitikimas su Jūsų generalinio direktorato darbuotojais atsakingais už sanglaudos politiką Lietuvoje. Tai iš tikrųjų labai buvo geras sustikimas, kada patys e, vadovai gali užduoti klausimus ir įsitikinti, kodėl vienas ar kitas procesas taip daromas. Ir tikrai labai ačiū už tokią galimybę ir manau, kad ir ateityje e, būtų gerai, kad tokia galimybė būtų. Dabar kaip e, praktikas noriu keletą minčių pasakyti apie 7-13 laikotarpį, kadangi teko konkrečiai vadovaujant savivaldybei įgyvendinti projektus Ir iš tikrųjų norėčiau, na, sakykime, atkreipti tokį dėmesį, kad e, paprastai iki šiol būdavo taip, kad e, laiko įgyvendinti projektams e, būdavo maždaug pusė. Tai yra, projektus galėdama pradėti gyvendinti maždaug laikotarpio viduje. Pavyzdžiui, praeitam laikotarpį, tai dešimtais metais, reiškia antroje pusėje, dešimtų metų pabaigoje. Tai iš tikrųjų, arba mes tą, tą tvarką įteisinkim ir pasakykim, kad visi žinotų, kad planavimas bus 2-3 metai, o paskui bus įgyvendinimas. Ir, e, už, e, ir, ir, ir nepalikim vilties, kad e, kažkurien tą laikotarpį pakeisim, bus kitaip ir taip toliau. Juk ir dabar šitam 14-20 laikotarpį yra tas pats. Šiuo metu yra derinamos programos, derinami kriterijai ir tik tai e, metų pabaigoje geriausiu atveju ir kitais metais prasidės konkursai, prasidės atranka ir paskui e, e, tokiose valstybėse, pavyzdžiui, kaip Lietuva, tada centrinė valdžia e, spaudžia savivaldybės, kad jūs e, mažai, mažą procentą pinigų, reiškia, išnaudojat, e, labai lietai projektai vyksta, reikia spartinti, tada, kada prasideda spartinimai, atsiranda klaidos, atsiranda, sakykime, e, na, ne visiškai galbūt išdiskutuoti reikalingiausi darbai ir taip toliau. Tai e, manau, kad e, šitas dalykas e, labai svarbu būtų pasakyti aiškiai ir įteisinti, ar mes e, ieškosim e, kito periodo, jisai bus panašus, kaip buvo iki šiol. Toliau manyčiau, kad e, e, atskirose šalyse, kur e, centralizuotai naudojami sanglaudos fondo pinigai, tai yra Baltijos šalis Lietuva, kur vienas regionas ir praktiškai centrinės valdžios nustato labai daug papildomų gairių, papildomų kriterijų ir efektyvumas gaunasi, na, ne pats didžiausias. Todėl manyčiau, kad būtų gerai, jeigu kažkokia tai, na, griežtesnė tvarka būtų konsultavimuose konsultavimuose, partnerystės, ne vien tik tai formalų sustikimai ir protokolai nuomonės įsakymai, bet ir, sakykime, e, kažkokia e, su, sugrįžtamąją ryšį. Manau, tokiu atveju miestai ypatingai ženkliai daugiau prisidėtų spręsdami klausimus e, klimato kaitos, spręsdami klausimus energijos efektyvumo, spręsdami klausimus, reiškia, iškastinio kūro mažinimo, nes tai projektai, kurie atsiperkamumo didina. Ir praeitam periode atsiperkamumo kriterijus nebuvo vertinamas. Ir labai ačiū, kad jau 14-20 pradedam apie tai kalbėti, kad projektai turėtų turėti atsiperkamumą. Ir ne vien tik tai laikas ir pinigai turi būti vertinami, bet kaip ir jūs truputį minėjot, kad turi būti, reiškia, vertinami ir kiti kriterijai. Ir aš siūlyčiau dar vertinti ir regionų skirtumo mažinimo kriterijus kad e, iš tikrųjų e, ta politika e, skirtumų mažinimo regionų, valstybių, jinai būtų irgi kontroliuojama ir atatinkamai, sakykime, skleidžiama. Maničiau, kad labai nebloga patirtis yra lyderio programos žemės ūkio kaimo plėtros. Ar negalima būtų galvoti, reiškia, e, po 20 metų ir sanglaudos pinigus panašiai leisti, e, reiškia, tokioms grupėm juos įgyvendinti. Tai yra mechanizmas, kada iš apačios vyksta idėjos, iš apačios problemos kyla ir patys inicijuoja gyvendinimą. Tokiu būdu labai efektyviai pinigai naudojami ir kontroliuojami visai neblogai. Ačiū. Thank you. Ms. Michel, the floor is yours. Pone Mišel. Labai ačiū, pone komisarė. Taip mes sutinkam, kad naujoji miestų darbotvarkė, e, darbotvarkės programa darosi vis svarbesnė. Kita vertus, miesto darbotvarkės veiksmingumas aišku, daug kuo priklausys nuo darbo tarkės įgyvendinimo ir skaidrumo. Ta proga turiu tris klausimus, nes čia jau nemažai klausimų buvo pateikta. Mes, Europos parlamentas, visada pasisakydavom už tai, kad vietos ir regioninės institucijos e, aktyviau dalyvautų formuojant ir gyvendant darbo atvarkę. jūs pati aktyviai dalyvaujant, e, tai yra regionų komitetas e, dalyvauja, bet kita vertus, e, sakykime, Amsterdamo pakte neminimi regioniniai parlamentai, kita vertus, būtent regioniniai parlamentai ar tam tikrų didelių miestų, sakykime, parlamentai iš tikrųjų deramai gali atstovauti savo piliečių interesams. Bet to aiškiai reikėtų atskirti kompetencijas, e, valdžią. Kartu reikėtų e, atskirti, pasidalyti e, tiesiog komisijos kompetenciją šiuo klausimu. Na ir dar vienas dalykas. Paprastai informacija ar visa informacija pateikiama vien anglų kalba. Gal būtų galima įveikti tą tokią tradiciją ir informaciją teikti ir kitomis kalbomis, nes tikrai tai duotų nemažai naudos. Labai ačiū. Lankar Sel. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes irgi, aš irgi norėčiau, kaip ir kiti kolegos, padėkoti komisijos nariai už tai, kad e, tiesiog atėjot pas mus ir kalbat e, tokius, tokiais svarbiais klausimais e, kaip regionės plėtros, miestų darbo atverkės. Tad aš norėčiau vėlgi pasidžiaugti tuo, kad buvo pasirašyta miesto darbo atverkė ir pasirašytas patvirtintas Amsterdamo paktas gegužės gale. Aišku, labai svarbus komisijos kartu vaidmuo e, įgyvendinant miesto darbo atverkę. Kartu labai svarbu užtikrinti ir įvairių sričių ES politikos sričių e, koordinavimą, derinimą su e, regioninės plėtros ir miestų darbotvarkės programa. Komisija kartu turėtų pasinaudoti 17 metais tą tarpinę uh, peržiūrą ir tiesiog paviešinti e, patirtį apie tai, kaip buvo įgyvendinami įvairių fondų e, lėšos, kaip juos panaudotos. nors sanglaudos politika ir pavyko išlyginti tam tikrus regioninius netolygumus, tačiau reikėtų aiškiai įvardyti e, kita vertus e, ir e, trūkstamas sritis. Ir čia šiuo atveju vien BVP kriterijaus, e, BVP vienam gyventojui kriterijaus nepakanka. E, reikėtų jį papildyti kitais kriterijais, rodikliais, tam, kad e, tokiais rodikliais kaip e, nedarbo lygis ir panašiai, čia buvo paminėta vienas kitas rodiklis. Sanklaudos politikos supaprastinimas e, svarbus dalykas, jo reikia. Labai svarbu sustiprinti administracinius gebėjimus, skaidrumą Ir be to labai svarbu padidinti administracinius gebėjimus ir sanglaudos politiką padaryti veiksmingesnę. Ir komisija, komisarė, norėčiau išgirsti, kaip ketinat padėti miesto institucijos, kad jos sistemingiau, darniau dirbtų kokių veiksmų ketinat imtis tam, kad miesto darbo tvarkė būtų supaprastinimo ir geresnio reglamentavimo pavyzdys. Ir kai, kaip būtų galima sukurti sinergijos e, po efektą tarp e, politikos priemonių, tokių kaip ekspertų, miestų, merų pakto ir panašiai. From... Labai ačiū. Dabar buvo antrojo rato klausimai, tai galiu, suteiksiu žodį jums, kad atsakytumėt. Labai ačiū už visus klausimus. Man atrodo, aš Konstancijai neatsakiau. Aš nenorėčiau badyti pirštais ir gėdyti. Žinote mano poziciją. Kalbant apie pastarąjį programavimo laikotarpį, mes turėjome geros patirties, bet aišku, daug ir praradome. Kaip jau sakiau anksčiau, aš tikrai noriu nebekartoti tos patirties. Labai daug šalių atsilieka. Aš pateikiau skaičių ko mes pasiekime nuo 2007 iki 2013. Jūs žinote sąrašą tų šalių, kurioms sekėsi gerai. Turime ir puikių pavyzdžių. Bet turime be abejo pasimokyti iš savo klaidų. Pane Maletič, dėl geresnių gyvendinimo darbo grupės. Kaip žinote, kai aš tapau komisijos nare, aš pamačiau, kad e, e, kai kuriuose šalise yra kliūčių tokiuose kaip Bulgarija, Rumunija, Čekijos Respublika, Slovakija, Italija, Kroatija, Slovenija ir Vengrija. Aš e, manau, kad tos šalys turėtų dalyvauti toje grupėje. Vyko daugiau nei 20 ar 30 apsikeitimų nuomonėmis su tomis šalimis. Ir 2015 metais mes sugebėjome neprarasti lėšų, tarkime, Italija. Kai aš pradėjau eiti savo pareigas, mano tarnyba sakė, kad bus neįmanoma užbaigti visų veiklos programų iki 2015 metų pabaigos. Aš tris kartus lankiausi Italijoje, Kalabrijoje, Sicilijoje E, kur tos programos labai vėlavo ir mes vis dėlto sugebėjome e, pasinaudoti geresnį gyvendinimo darbo grupę tam, kad būtų užbaigtos tos gyvendinimo programos. Reikia, kad ir komisija ir vietos valdžios institucijos būtų įsipareigojusios viską vykdyti. Nacionalinės institucijos galėjo pademonstruoti savo politinę paramą šalyse. Man atrodo, kad tai buvo išties sėkmingas pavyzdys. Dabar mes vertinsime darbo grupės atliktą darbą. Antrojoje šių metų pusėje jau galėsime pateikti daugiau minčių. Taip pat žinosime daugiau apie programų užbaigimą. O kalbant apie Kroatiją, ji yra pati naujausia valstybė narė. Taigi iki 2016 metų pabaigos mes numatome specialią paramą šiai šaliai. Aš prašiau savo tarnybų įsteigti Kroatijos projektų komandą, kad ji galėtų užtikrinti pačią veiksmingiausią paramą. Man atrodo, kad tai labai svarbu. Kalbant apie integruotą teritorinį investavimą, Tai man atrodo, kad ši priemonė labai svarbi. Vakar aš buvau susitikusi su Mursijos pirmininku. Jis man pristatė visą regioną, kuriame yra penki miestai. Man atrodo, kad ši priemonė iš tiesų labai svarbi. Integruotas teritorinis investavimas leidžia sparčiau viską įgyvendinti svarbu yra viską pagreitinti. Mes dabar tikimės iki metų pabaigos jau turėti apčiopiamus rezultatus. Žinoma, komisija yra pasirengusi pagelbėti valstybėms narėms ir padėti e, susidoroti su iššūkiais. Tad iš esmės manau, kad pažanga yra tikrai nebloga. Dabar Graikija. Aš sutinku su jumis. Graikija dabar yra atsidūrusi labai sudėtingoje situacijoje. Ir finansinė krizė, kuri buvo viena baisiausių po antrojo pasaulinio karo, taip pat migracijos problema. Visgi žinote, kad Europos parlamentas ir Europos komisija yra pasirengę pagelbėti Graikijai. Aš buvau regionų komitete ir jūs visi balsavote dėl nenumatytų priemonių. Ir 99 procentai panaudojimo yra dėl mūsų pastangų. Dabar yra numatytas 100 procentų kofinansavimas. Užimtumo situacija yra tikrai nepaprasta ne ir reikėtų pagalvoti, kur būtų atsidūrusi Graikija be sanglaudos politikos. Nuo prisijungimo prie ES Graikija gavo daugiau nei 100 milijardų eurų. Kur tik tai bevyktumėte, pamatytumėte, kad regionai tikrai gavo naudos. Aš per tris dienas nuvažiavau tūkstantį kilometrų Graikijoje ir visur buvo ženklai e, bilantis apie ES kofinansavimą. E, pavyzdžiui, e, metro Atenuose, Tesalonikose mes numatydami šimtaprocentinį kofinansavimą negalime neišjudinti tokių pagrindinių projektų, kaip pavyzdžiui e, atliekų tvarkymas ar e, metro tesalonikose. Tai yra bendra atsakomybė už tai, kas vyksta šalyje. Aš pati labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome pasiekti šimtaprocentinį kofinansavimą, sugebėjome pakeisti reglamentą Graikijos atveju. Turiu pasakyti, kad nuo Lapkričio mėnesio iki dabar Graikija gavo daugiau nei 2 milijardus. Jie ja, nenumatyti kitoms šalims, tad mes e, stengiamės išspręsti likvidumo problemą, su kuria susidūrė Graikija. Manau, labai svarbu yra dalytis atsakomybę už tai, ką darome. Mes esame pasirengę pagelbėti Graikijai šitoje sunkioje situacijoje. Aš bendradarbiauju ir su Graikijos institucijomis, kad būtų panaudoti fondai. Dirbu ir su Italija. Mes teikiame lėšas, tačiau jos dar ne viskas. Kartais trūko tiesiog administracinių pajėgumų, kad visi tie finansai būtų panaudoti, pavyzdžiui, kaip ir migrantų atveju. Mes esame pasirengę pagelbėti visoms valstybėms narėms. Dirkas apie vertinimą. Jeigu nesusitiksiu jūsų iki mėnesio pabaigos, tai linkiu sėkmės. 2007-2013 laikotarpio vertinimas. Po vienos ir Sofijos konferencijos, kuri vyks už kelių dienų, mes galėsime jums jau pateikti informaciją raštu. O po vasaros galėsime na, daugiau pakalbėti apie vertinimą tikrai privalome kovoti už šią politiką. Mano supratimu, tai yra pati matomiausia ES politika, jie atneša konkrečių rezultatų, jie konkrečiai keičia piliečių gyvenimus. Tikrai nesuprantu, kodėl ši politika yra labiausiai puolama. Mes privalome ją ginti. Jūs esate regionų atstovai ir žinote, kad nėra nei vieno regiono, kuris negautų regionų politikos naudos. Mes bendraudami su Junktinė karalystė susitikome ir su regionų pirmininku ir jis prašė išlaikyti šią politiką, nes kitų atveju jie bijo, jog nebegautų finansavimo regionų vystimui. Toliau miestų darbo atvarkė. Pirmą kartą miestai turės tokią didžiulę atsakomybę - 15 milijardų eurų bus tiesiogiai valdomi miestų per ateinančius metus. Žinoma, kad tai yra didžiulė atsakomybė. Aš manau, mes privalome gerai komunikuoti. Tai susiję ir su to, ką sakė pane Vanas. Visi miestai turi žinoti, kokios egzistuoja galimybės, kokios jos yra numatytos pagal miestų darbo atvarkę, pagal tiesioginį investavimą. Ir tikrai turime organizuoti renginius, kad būtų padidintas informuotumas. Labai svarbu kalbėti su vietos valdžios institucijomis, su regionais ir ministerijomis. Reikia, kad e, valdžios institucijos ir regionai aiškiai žinotų, kokios galimybės egzistuoja. Savaime suprantama, regioniniai parlamentai irgi bus įtraukti į šį darbą. Aš paminėjau Bavarijos infrastruktūros komitetą. E, kai tik tai vyksiu į regionus, aš būtinai lankysiuosi ir regioniniuose parlamentuose. Kol kas informacija teikiama anglų kalba, bet vėliau pasirodys ir informacija kitomis kalbomis. Aš noriu pasakyti, kad regionai ir parlamentas turi įsitraukti, tai turėtų būti jų iniciatyva. Regioniniai parlamentai turi būti aktyvus. Tikrai nesvarbu, kad jie dalyvautų. 2007-2013 metų laikotarpis. Noriu pasakyti, kad jūs esate teisūs. Mes patvirtiname programas metus iki ir labai dažnai dar nepradedamas įgyvendinimas. Man atrodo, kad laiko buvo pakankama, buvo pakankamai laiko skirta pasirengimui. Aš suprantu, kad kai kurios valstybės narės yra naujos, bet mes turėjome septynerius metus ekspertinių žinių, tad laikas pasimokyti iš tų septynerių metų, net jei kai kurios valstybės narės ir yra naujos šioje srityje. Būtent ši politika leidžia sumažinti skirtumus tarp regionų. Aš laukiu šių 2016 pabaigos ir noriu, kad tai nebūtų prarasti metai, nes kai kuriuose šalyse tas įsisavinimas kol kas yra 0,1 procento, 0,2. Toliau panas Mišel kalbėjo apie miestų darbo atvarkę. Jau apie tai kalbėjau ponas Valkarsel. Jūs klausėte apie komisijos vaidmenį miestų darbo atvarkės rytyje. Mes e, dirbame su visomis suinteresuotomis šalimis. Žinoma, mes e, visų partnerysčio atveju teikiame ekspertinės žinias kaip komisija. Esame atsakingi už koordinaciją E miestų klausimais. Be abejo, komisija įsitrauks ir į veiksmų planų įgyvendinimą, nes nemažai e, tų veiksmų bus e, nukreipti į komisiją. Bus rengiama ir pažangos ataskaita, bus teikiamos ataskaitos parlamentui, jums ir aš viliuosi, kad komisija galės palengvinti šį procesą, galės pateikti paramą partnerystėms techninę paramą taip pat. Mes norime parengti ir gairių dokumentus. Svarbu užtikrinti ryšius ir su kitomis es institucijomis, su konsultaciniais organais ir komisija bus stabili partnerė e, šioje srityje. Aš viliuosi, kad būtent komisija taps miestų darbo atvarkės varikliu. Labai ačiū už jūsų laiką, ačiū už jūsų nuomonės. Aš visuomet esu pasirengusi su jumis bendradarbiauti ir po vasaros tikiuosi vėl bus organizuotas susitikimas. Ačiū komisijos narė, visų regijų komiteto vardu dėkojame Jums už dalyvavimą, už atsakymus. Susitiksime kitą kartą rugsėjo mėnesį po vasaros atostogų, bet rytoj ir po ryt vyks e, Sofijoje didelė konferencija dėl ekspost vertinimo ir aš mielai pateiksiu visą informaciją, kuri buvo pateikta šiandien. Now, ladies and gentlemen, we can continue. Ponios ir ponai, dabar galime toliau tęsti darbą pagal savo darbo atvarkę. Ir kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra skirtas viešiesiems klausimams kurie vadinasi Europos struktūrinių ir investicinių fondų indėlio įvertinimas. E, įgyvendinimo pranešimas buvo paruoštas tą pačią temą ir ponas Van Nisteroj jį rengė. Klausimų programa buvo išplatinta atskirai. Tik norėčiau informuoti, kaip vyks klausimai. Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų svečiams, po dešimt minučių jie galės kalbėti, jie jau atvykę, po to suteiksiu žodį komiteto nariams, kad galėtų užduoti klausimus ir pasakytų, išsakytų savo pastabas, taip pat pasisakyti galės ir komisijos atstovai, o diskusiją baigsime suteikia žodį užimtumo komiteto pranešėjui. Ir baigsime, apibendrinsime regi komiteto atstovo nuomonę remsimės mūsų darbo tvarkos taisyklių 54 punktų. Taigi, pirmiausia, sveikinuosi su ponu Pirinski. Manau, kad esame pasirengę diskutuoti. Ir pirmiausia žodis suteikiamas Rud Van Rak. Jis yra e RDF programos valdymo institucijos atstovas ir e, programos vadovas. Ačiū, kad pakvietėte pristatyti dėrybų procesą ir kaip mes rūpinomės gerų programavimų 2014-2020 metams dėl RDF programos vakarų Niderlanduose jį buvo įgyvendinama mūsų gyventojai gyvena e, vykdant tą programą, buvo susitelkta ties Amsterdamo Rotterdamo miestais. Tai yra gana maža programa. Ji buvo. E, buvo skirta 189 milijonai E, ir sumažinome iki 310 2007-2014 laikotarpiai. Buvo atliekamas MVI vertinimas ir buvo siekiama užtikrinti aplinkosauginius aspektus, taip pat darbo jėgos neatitikimas reikalavimams. Mes turėjome tokį kriterijų keturi. ITI. Taigi labai trumpai pakalbėsiu apie tuos aspektus, apie naujas kryptis 2014 metų laikotarpiu. Jau girdėjau ir narių nuomonės, tai tikriausiai atpažinsite tuos praktinius žingsnius. Kai nagrinėjome atskiroms šalims skirtas rekomendacijas ir pastabas, tai manime, kad tai atlieka puikų vaidmenį kartu su teminiais tikslais siekiant geresnio veiksmingumo ir geresnio susitelkimo gyventinant programas. Struktūrinės rekomendacijos yra labai naudingos, nes galima susitelkti ties politiniais klausim, politikos klausimais ir pavyzdžiui mes Niderlanduose nagrinėjome mokslinius tyrimus, tačiau mes neturime labai daug patirties vertinimo srityje, todėl nagrinėjome tas atskiroms šalims skirtas rekomendacijas, kad galėtume daugiau padaryti vertinimo valorization, valorization srityje. Ir e, tai įdėgėme vėlesnėme inovacijų etape Esu šiek tiek neigiamai nusiteikęs dėl eksantės sąlygų, nes manau, kad jų yra labai daug ir ne visos jos veiksmingos. Dėl dviejų priežasčių pagrindiniai veikėjai, kurie turi dirbti su eksantė sąlygomis, mūsų šalyje yra ne tie patys, na nežinau, gal kitose šalyse kitaip. kurie gali gyvendinti regioninės programas, todėl mes turėjome laukti, buvo vėluojama dėl eksantės sąlygų, kurios nebuvo išpildytos. Taigi dėl eksantės sąlygų kartais turėjome laukti ilgiau investicijų nei reikėję būtų. Ir be to, ne visada tas laukimas buvo proporcingas e, lėšoms. Todėl esame neigiamai nusiteikę dėl eksante e, sąlygų. Na, ne visos jos blogos, pasakyčiau e, dėl specializacijos, dėl inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo. Tai padėjo susitelkti į tam tikras rytis. Manau, kad kartais e, e, politikos buvo griežtos inovacijų srityje, todėl jas buvo galima naudoti ir eksantę sąlygose. Taigi reikėtų šį bei tą patobulinti, nes jeigu yra gera inovacijų programa, tai ne, nereikėtų kurti kitos pasitelkus struktūrinių fondų lėšas. Bet manyčiau, kad reikėtų labiau orientuotis į rezultatus. Apskritai aš galėčiau suteikti tokį patarimą iš savo patirties. E, stengiamės išsamei, e, susitelkti ties išsame specializacijos strategiją. Gal reikėtų nustatyti tokias eksantės sąlygas, kad nereikėtų kurti per didelis biurokratijos programų lygmenyje, kad būtų galima susitelkti ties tais dalykais, kuriuos, už kurių gyvendinimą galėtų būti atsakingos regioninės valdžios institucijos. Pereisiu prie antro dalyko - teminė koncentracija, teminė susitelkimas. Mūsų nuomonė tai labai veiksminga priemonė. Buvo siekiama veiklos susieto su rezultatais Ir dėl to mūsų politikos programa buvo neplati, į kurią būtų galima viską įterpti, bet stengiamės susitelkti tie, tik ties tomis problemomis, kurias reikėjo nagrinėti. Ir ties teminiais pasirinkimais. Mes supratome, kad dėrybos gal per daug techninės buvo, tam tikra veikla pasirinkus tam tikras temas buvo daugiau ar mažiau komisijos uždrausta, sakė, netinka e, toks teminis pasirinkimas, reikėtų labiau susitelkti į teminio tikslo naudą ir į tai, kokia veikla turėtų būti atlikta, taigi kartais ta veikla ne visuomet buvo naudinga, kalbant apie tam tikrą teminį tikslą, kai norėjome jį išbandyti. Taigi manome, kad jis gal buvo per daug teminis, per daug griežtas, gal geriau reikėjo skirti dėmesio motivacijai dėl temų pasirinkimo, užuot nurodžius, kas leidžiama ir kas neleidžiama. Taigi tokiu būdu būtų buvę daugiau lankstumo dėl to, kaip užpildyti tuos tas pasirinktas temas. Toliau daug, daugias luoksnė valdysena, 2014-2020 metų laikotarpiuje mums pasisekė, įtraukėme daugiau suinteresuotų subjektų. Mūsų šalis jau įpratusi visus kviestis, bet e, kai rengėme OAP, tai, tai prisijungė daugiau suinteresuotų asmenų ir patobulinti, ką nors buvo labai sunku, nes viena vertus norėjome, kad suinteresuoti subjektai atliktų svarbų vaidmenį atrinktuose projektuose, kita vertus, jie norėjo turėti savarankiškumo atrinkdami projektus, todėl suinteresuotų subjektų vaidmuo buvo mažesnis, nei būtų norėta ar tikėtasi turėtume rasti tokių priemonių, kurios padėtų užtikrinti rezultatus kad suinteresuotus subjektus būtų galima įtraukti į gyvendinimo etapą ir kad programų metu būtų daroma tai, kas reikalinga. Kai nagrinėjame daugias luoksnę valdyseną. Tai jau kalbėjome apie e, priemonę, su kuriomis siekiama rezultatų ir matome, kad taikomos ne tos pačios taisyklės ir labai sunku pasiekti rezultatų, ypatingai, kai kalbame apie priemonių valdysena, kuri yra skirtinga, nes vietos ir regionų valdžios institucijos neįsitraukia vienodai ir dėl to negalima kurti sinergijų. Po to reikėjo labiau susitelkti ties rezultatais, na gal sakyčiau, kad dar ankstokai išsakyti nuomonę tuo klausimu, ar viskas pavyko ar ne, nes gana sunku dar suprasti, ar rezultatų rodikliai, kurie bus pirmą kartą išmatuoti, pažiūrėsime, ar bus skirta papildomo apdovanojimo lėšų ar ne. Bet reikia įrodymų, kad tai atlikta. Ir jeigu rezultatų rodiklių, rodikliai yra patikimi ir aiškus, mes galime pasakyti, kad padarysime daugiau, todėl mums reikia įvertinti tai, bet apskritai manau, kad tai gera priemonė. Dėrybų metu bent jau aš norėčiau pabrėžti, motivacijos klausimą dėl rodiklių, užuot matavimo vertės ir tuos techninius klausimus, e, kuriais buvo suabejota dėrybų metu. Todėl manau, kaip jau ir sakiau, dėl kitų klausimų reikėtų, kad būtų mažiau techniška ir kad būtų geresnė pasirinkimų motivacija. Uh, programų veiklos sistemą, reikė, veiklos rezultatų sistemą reikėtų gerinti. Dėl supaprastinimo kol kas nemažai padirbėta, gerai padirbėta, ypač sumažintos išlaidos dėl ERDF ir tai yra geras patobulinimas, nes yra sumažinta našta ir Kitas dalykas, gal nelabai geras, kad dabar nu, turime daugiau teksto, turime perskaityti, jeigu lygintume 7-13 metų laikotarpį. Bet e, kuo daugiau informacijos, tai e, tuo sudėtingiau ją suprasti, bet dėl finansinių priemonių tai jos buvo skatinamos, yra nurodyta labai daug įpareigojimų, labai daug taisyklių, todėl reikia dar daug ką padaryti, kad tos taisyklės būtų lankstesnės, kad jas būtų galima lengviau naudoti, kai būtų galima jas susijęti su kitomis taisyklėmis, kad būtų galima geriau panaudoti. Na ir dar nuo 10 iki 40 procentų sumą reikėtų kalboti, kad 40 procentų būtų naudojama kaip apyvartinės lėšos ir tie tikslai yra nelabai lengvai pasiekiami. Komisija yra pateikusi savo interpretacijas, yra daug teksto dėl deleguotų ir įgyvendinimo teisės aktų labai vėluoja programo įgyvendinimas, nes iš anksto reikia patikinti naudos gavėjus, joms, jiems aiškiai pasakyti, ką turi padaryti įgyvendinami projektus. Dėl sinergijų e, patobulinimų yra mūsų programuose IDI Mes deriname socialinių fondų, regioninių fondų lėšas ir e, teisės aktai, ta prasme, naudingi, tačiau atskaitomybė yra, e, šie dalykai atskirti atskaitomybėje ir jie skirtingi, todėl turėtume žengti dar keli žingsnius pirmin kad e, būtų lengviau gyvendinti sinergijas. Ir dar vienas klausimas, kuris e, neleidžia kurti sinergijų, tai rezultatų pasiekimo priemonės. Nes ne tos pačios taisyklės, ne ta pati valstybinė pagalba ir dabar naudoja, e, naudotojai turi apjungti kelis dalykus ir Dėl to sinergija negali būti tobula, tačiau komisija yra pateikusi pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti situaciją. Viskas atrodo labai sudėtinga, bet vis tiek geriau nei buvo. Manau, kad mums reikėtų daugiau paskatų, kaip būtų galima nustatyti paskatas, kad tos programos būtų įgyvendintos. Dėl finansinių priemonių jau teikiau, minėjau 18 procentų už 44, mes tai padarėme savo iniciatyvą, tikėjomės, kad turtingesnės šalys turėtų būti pareigotos dalį struktūrinių lėšų panaudoti tokiu besisukančiu būdu, bet mums pavyko Mm, sukurti projektą taip, kad tai būtų patrauklu e, vietos regioninėms institucijoms, turint galvoje FC ir struktūrinius fondus. Manau, kad būtų galima patobulinti situaciją ir šioje srityje. Na ir apibendrindamas pasakysiu, kad tikrai 14-20 laikotarpiu pas, parengėme daugiau į rezultatus orientuotų programų. Priemonės veikė gerai, bet galėjo veikti dar geriau, todėl jeigu viskas gerai vyksta su įrodymais pagrįsta medžiaga, tai rezultatai turėtų būti geresni ir geresni rezultatų sistema galėtų būti didesnė. Ir toliau reikėtų susitelkti į teminius dalykus ir į šalims skirtas rekomendacijas. Paskatos galėtų būti tokios sumažinti e, kliūtis ir e, tarp direktoratų ir supaprastinant taisyklės įvertinti, ar yra papildoma vertė, taikant tris rezultatų pasiekimo mechanizmus. Ir Horizon 2020 ir pagal EFSI galima pateikti tokį patį projektą ir pasižiūrėti, ar yra kokia nors papildoma vertė taikyti šiuos tris rezultatų mechanizmus. Taigi tokios pastabos. Thank you. Thank you very much. I'll give the floor to... Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitam prelegentui, ponui Hel, Altus organizacijos direktoriui, Vengrijos organizacijos. Tik tai priminsiu prelegentams, kad e, de, po dešimt minučių e, galit pasisakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš irgi norėčiau padėkoti už tai, kad e, sudarėt man progą pakalbėti ir pasistengsiu kalbėti neilgiau negu 10 minučių. Aš beveik 15 metų jau dirbu su ES fondų lėšomis ir čia iš tikrųjų nuo 2004 metų iki pat 2013 metų, tai yra keli programavimo laikotarpiai, dirbau konsultantų ir mano patirtis susijusi būtent su būtent, būtent fondo lėšų panaudojimu ir, ir ES reglamentais. Čia reikėtų paminėti tokius svarbiausius naujų ES reglamentų aspektus. Tai pirmas reglamentai orientuojami dabar į tikslų pasiekimą ES 2020 kontekste, kartu integruotų požiūrių laikomasi e, ryšium su teritoriniu, teritorinė plėtra ir vystimu. Ir trečias dalykas, tai dabar jau geriau koordinuojami veiksmai ir siekiame veiksmingumo uh, valdant fondų lėšas. Tokie trys dalykai. Dabar buvusiam programavimo laikotarpį vėlgi buvo e, tas toks e, tikslinis orientavimasis, atsižvelgiant į Lisabonos sutartį. Na, o dėl teritorinio požiūrio, tai dar Prieš 14, prieš 14 metų buvo specifinių programų regionams, e, kurie turi įvairių fizinių kliūčių, antai čia lyder e, programa buvo e, kaimo plėtros priemonė iki stojimo laikotarpiu. Mano paties šalyje Vengrijoje buvo irgi programų e, tiesiog orientuotų į tokius e, menkesnių galimybių regionus. Yra dabar e, kita vertus vėl yra tam tikrų finansavimo reikalavimų, teri, tam tikrų sąlygų laikymosi. Dabar Toliau e, supaprastinimas e, buvo čia e, labai didelė tema ir čia jau padaryta tam tikrų žingsnių tą linkme. Antai, sakykime, elektroninis programų valdymas dabar labai darosi svarbus ir, manyčiau, tikrai pasidarys tikrovė. O šiaip jau 14-20 metų laikotarpiu svarbu, kad nebūtų vėl išradinėjamas dviračio ratas, kad mm, čia dabar vėlgi atsižvelgiama į dabartinės priemonės ir jos gerinamos, stengiamas jas gerinti. Ir čia svarbiausias tikslas sukurti pridėtinę vertę ES lygių, orientuojantis į rezultatus. Kaip tai reiškiasi praktiškai? Dabar pasiži pasižiūrėjus į dabartinės operatyvinę tas veiksmų programas, tai matysim, kad jos gerai daug pasikeitė, bet kita vertus jos labai sudėtingos. Jūs turbūt žinot, kad tų veiksmų programos e, šiaip jau tinka E, jeigu dabar pasitelkiamos kompiuterinės programos. Dabar tokios yra programos. Prioritetai, priemonės, prieimas. Antra dalis tai, tai toks požiūris, kai dabar dėmesys telkiamas į e, prioritetus ir rezultatus, viso to reikia. Tai pateisinama. Kita vertus, manyčiau, dėl to iš tikrųjų piliečiams sunkiau vis labiau suvokti, ko siekiama, kas daroma pagal programas ir kita vertus veiklos tam. Tai yra veikla, veiklos tiesiog programos pasidaro labai sudėtingos. Čia numatomos sudėtingos ataskaitų teikimo e, mechanizmai. Ir per ateinantį programavimo laikotarpį mes turėtume uh, pamastyti labiau apie programavimo techninius aspektus. Dabar per pastaruosius porą metų aš teikiau tiesiog konsultacijas mm, iki stojimo laikotarpiu Balkan, vakarų Balkanų tam tikroms valstybėms, nes bet kol kas aš ne, tiesiog net nedrįstu rodyti toms Balkanų valstybėms naujų programų, nes jos atsimtų savo stojimo pareiškimus, kadangi tos programos per daug sudėtingos. Tad išvados būtų tokios, kad čia dabar tos programos derinamos su Europos 2020 programa, bet E, įvyko tam tikrų e, esminių e, pokyčių tose programuose, ketur, tai yra 7-14 metų laikotarpiu. Be to, dabar programos dabar jau įvairesnės, techninių požiūrių jos geriau parengtos ir komisija veiksmingai dėrėjosi su valstybėmis narėmis Tad e, visuose programuose kiekvienoje valstybei nariai dabar ES 2020 programa jau aiškiai dera su tomis veiksmų programomis. Kita vertus, valstybės narė susiduria su daug išbandymų, mm, nes čia buvo paminėta e, rezultatų pasiekimo e, tam tikra sąlyga. Bet to programavimo pats procesas metus vėlavo palyginti su tuo buvusiu 7-13 metų laikotarpiu. Tad galbūt per tą naują programavimo laikotarpį reikėtų šitą procesą pagreitinti. Žvelgiant į ateitį, norėčiau tris dalykus pasakyti. Viena, kaip jau sakiau, reikėtų ir toliau stengtis e, paprastinti e, būtent procesą, nes e, jau yra pavyzdžių rodančių, kad tikrai tai įmanoma. Yra programų, kur gali rodančių, kad tas orientavimasis į rezultatus iš tikrųjų kur kas paprastesnės tos programos, bet vėlgi kitas dalykas Tai aišku, mes galim daugybę dalykų e, žadėti ES piliečiams, turiu galvoje komisijos pranešimus, ataskaitas, bet įgyvendinimas programų visai kitas dalykas. nes komisija tai yra teikia pranešim, pareišk, pranešimus ir valstybės narės turi tai įgyvendinti. O komisija turi vis dėlto e, realiai vertinti padėti vietoje, suvokti realybę, būtent e, matyti, kaip įgyvendinamos konkrečiai programos, palyginti su tuo, kas buvo planuota. Trečias dalykas - tai bendra pastaba kuri čia toliau nueina, kad dažnai e, nueinama toliau negu kad komisijos ataskaitose. Antai ne per seniausia mano paties šalyje Vengrijoje vyko netinkamos visai diskusijos apie tai, kodėl egzistuoja tokia kaip sanglaudos politika. Ir turbūt mes visi čia esantis sutiksim, kad sanglaudos politikos misija dviguba. Pirmiausia, kad tai būtų e, kaip investicijų priemonė, kartu tai yra solidarumo priemonė. O kai kurie Vengrijoje vykusių disk, e, diskusijų dalyviai sakė, kad mūsų teisė turėti e, būtent tokį fondą ir gauti jo lėšų. Bet mes aiškiai turėtume kartuoti ir suvokti, kad sanglaudos politika tai yra be visa kita ir solidarumo priemonė. Ir kai Europos parlamente svarstoma, kaip panaudojamos ir bus panaudojamos lėšos 14-20 metais, turėtume, neturėtume pamiršti, kad sanglaudos politika irgi e, šiaip jau e, yra kaip ir solidarumo priemonė, nes tie, kas nenori rodyti solidarumo, jie neturėtų mąstyti apie sanglaudos fondų lėšų gavimą. Dėkoju mūsų kitas kalbėtojas paprieš aplinkosaugos aspektus Ren Liučijus. Ar teisingai ištariau? Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Aš norėčiau pasinaudoti šiuo laiku tam, kad pabrėžčiau klimato ir apsaugos dimenciją sanglaudos politikos srityje. Aš daugiausiai dirbu naujose valstybėse narėse ir esu atsakinga už šios aspektus. kodėlgi Europos struktūrinis ir investicijų fondas yra toks svarbus. Jis leidžia sukurti ekologiškas darbo vietas. WWF organizacija, kuriai atstovauju, prieš keliarius metus paskelbė tyrimą, kuris parodo, koks yra sanglaudos politikos potencialas sukurti ekologiškas darbo vietas. Be to, e, tai gali padėti padidinti išteklių efektyvumą, e, sumažinti CO2 ir e, taip pat užtikrinti investavimą į gamtinį kapitalą. E, be to, tai leidžia sumažinti ir kenksmingas subsidijas. 16 straipsnis pranešimo nurodo tai, kas yra svarbiausia šiame kontekste. Investicijos tapo efektyvesnėmis, jos yra orientuotos į rezultatus. Yra remiamas gamtinis paveldas, taip pat yra prisidedama prie žemo CO2 kiekio ekonomikos. CLLD yra labai stipri priemonė. Kalbant apie regioninį kontekstą, tai užtikrinama geresnė koordinacija. Tai labai svarbu aplinkai, kadangi aplinka neturi jokių sienų, dėl to reikia tarp valstybinio bendradarbiavimo. Nurodoma, kad reikia, jo komisija imtųsi praktinės paramos ir kad būtų supaprastinta prieiga. Dabar norėčiau peržiūrėti visas šias žinutės. Pradėsiu nuo veiksmingumo ir orientacijos į rezultatus. Kągi parodė mūsų analizė ir patirtis. Mes manome, kad e, programų rodikliai, tarkime, e, Natura 2000 yra pernelyg bendri. Jie nesuteikia pakankamai gairių tam, kad e, būtų investuojama į priemonės, kurios iš tiesų daro poveikį. Manome, kad kartais trūksta išvestinių duomenų, pavyzdžiui, trūksta buveinių žemėlapių, nurodytos sutaupytos energijos. E, dėl to e, trūksta tinkamo rezultato matavimo ir nėra tinkamai vertinimi programos rezultatai. Toliau, strateginis aplinkosaugos vertinimas, jis nėra pakankamai išsamus. Labai dažnai tas vertinimas yra paviršutinis, nėra atsižvelgiama ir į galimą žalą aplinkai, ir į galimą naudą. Pavyzdžiui, yra ir kenksmingų subsidijų, yra tokių projektų. Pavyzdžiui, navigacijos projektai ar apsaugos nuo potvinio projektai. Mes manome, kad jie galėtų būti vykdomi kur kas geriau. Visgi yra ir teigiamų pavyzdžių. Galima pasinaudoti tais pavyzdžiais, siekiant patobulinti situaciją bioįvairovė ir e, klimato situacijos suderinimas, to vis dar trūksta. Antroji pranešimo žinia yra susijusi su gamtiniu paveldu. Mes manome, kad e, reikėtų patikslinti prioritetus, nes ne visuomet yra tinkamai atspindimas e, paukščių ir buveinių direktyvos įgyvendinimas tos valstybės narės, kurios dalyvauja, kurios įgyventina ne vienodą laiką priklauso ES, tad rezultatai nėra vienodi. Natura 2000 finansavimas, jis turėtų būti konkretesnės ir nukreiptas į rezultatus. Kaip jau sakiau anksčiau, e, kai kuris finansavimas yra kengsmingas Natura 2000 vietoms ir infrastruktūrai. Visa tai sumažina programos poveikį. Kita labai svarbi žinia yra susijusi su mažo CO2 kiekio ekonomika. Labai gaila, kad kalbant apie centrinę ir rytų Europą, tik tai 6 procentai sanglaudos politikos fondų yra investuojami į kovos su klimato kaita veiksmus labai dažnai tas procentas yra dar mažesnis. Investicijos vis dar nukreipiamos į tokius projektus, kurie prieštarauja ES klimato tikslams. Tarkime, yra investuojama į kelius ar į iškastinio kūro technologijas. Be to, nepakankamai paskatų numatoma tvarioms atsinaunančių energijos išteklių technologijoms. Daugelie šalių yra renkamės biomasės projektai, bet jų tvarumo rodikliai nėra pakankami. Tad tai gali iš tiesų pakenkti investicijoms į gamtinį kapitalą. Trūksta tvarumo kriterijų, kaip jau minėjau ir taip pat trūksta suderinimo. Gali būti, kad priemonės geros ir patikimos, kad jos padeda kovoti su klimato kaita pagal tam tikrą ašį, bet taip pat paskatos turizmui gali pakengti klimat, kovos su klimato kaita tikslams. Vadinasi, tos praleistos galimybės gali atnešti neigiamų pasiekmių. CLLD ir makroregioninės strategijos. Ar jos veikia? Mes matome, kad CLLD institucijos yra atsakingos už bioįvairovės priemonės, jos yra pasirengusios įgyvendinti ir stebėti tuos projektus, bet dažnai trūksta ekspertų pajėgumų. Negana to, E, skaidrumo trūksta ir tai taip pat gali paveikti rezultatus. Kalbant apie makro regioninės strategijas, tai žinoma trūksta finansavimo tarp valstybinėms aplinkosaugos projektams. Pavyzdžiui, Dunojaus tarp valstybinė programa 71 milijonas eurų ir kol kas tik tai 27 procentai paskirti Labai svarbu, kad vyktų tarp valstybinės bendradarbiavimas, bet dėje jam trūksta finansavimo. Ar reikia didesnės komisijos paramos? Tikrai taip. Labai dažnai matome, kad trūksta projekto vertintojų pajėgumų ir taip pat e, kontaktinių punktų. Tad čia labai padėtų praktinė komisijos pagalba. Be to mes manome, kad labai svarbu keistis praktinėmis žiniomis. Tarkime, suderinimo metodologiją čia turime puikų Bulgarijos ministerijos pavyzdį. Manome, kad galima būtų jo pasidalyti su kitomis valstybėmis narėmis ir čia jau komisija galėtų prisidėti prie to keitimuose. Ar reikia supaprastinti prieigą? Manome, kad tikrai taip, ypač kai kalbame apie nevyriausybinės organizacijas. Labai dažnai mažesnės nevyriausybinės organizacijos susiduria su didžiuliais iššūkiais. Dalyvavimas projektuose kartais iš ties sudėtingas arba, tarkime, Vengrijoje e, nebuvo numatytas nevyriausybinio organizacijų dalyvavimas, e, buvo įtraukti tik tai nacionalinio parko direktoratai nebuvo numatytas kitų suinteresuotų šalių dalyvavimas. Įgyvendinimas EFSI projektų taip pat yra labai biurokratinis, todėl trūksta laiko geram įgyvendinimui ir geram stebėjimui. Dabar keletas minčių apie tai, kodėl NVO yra labai svarba šiame procese. NVO turi teisę balsuoti stebėsenos komitete. E, šios organizacijos atlieka stebėsenos vaidmenį. Jos gali pastebėti, kai yra e, kažkokios kenksmingos subsidijos. Negana to, kartais pritrūksams pajėgumų, bet vis dėlto yra gerų pavyzdžių. Kokiosgi būtų rekomendacijos? Mes manome, kad e, programa galėtų investicijos galėtų būti veiksmingesnės ir labiau sutelktos. Reikia pagerinti intervencijos logiką. Partnerystės susitarimai ir programos dažnai būna pernelyg abstraktus. Todėl sudėtinga būna numatyti tikrai gerus projektus. Negana to reikia sukonkretinti rezultatų rodiklius, ypač kai kalbame apie biologinę įvairovę. Čia būtų gerai turėti ir viešai tikrinimą, pavyzdžiui, informacijos skelbimą. Mes manome, kad dėmesys Natura 2000 yra geras, bet reikėtų konkrečiau priderinto požiūrio, reikėtų atsižvelgti konkrečiau į Natura 2000 vietovės. CLLD labai svarbus požiūris, tačiau reikėtų įtraukti ekspertus, kurie veikia aplinkosaugos rytyje. Reikia didinti ir projektų atrankos skaidrumą. Taip pat reikėtų numatyti didesnį finansavimą tarp valstybinėms programams. Negana to reikia nebeskirti subsidijų iškastinio kūro technologijoms ir kelių projektams. nereikėtų finansuoti ir tokių projektų, kurie neigiamai veikia gamtinį paveldą. Praktinis, praktinė komisijos parama taip pat būtų labai pagėdautina. Pavyzdžiui, e, komisija galėtų pagelbėti keistis informaciją apie suderinimą, apie nevyriausybinių organizacijų trūkimą. Galiausiai supaprastinta prieiga tai labai pagelbėtų NVO. Ačiū. Thank you. Ačiū Jums. Tikrai įdomus pasisakymas. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kuržilak. Ar teisingai ištariau Jūsų pavardę? Jis yra Europos regioninių ir vietos tyrimų e, Varšuvoje atstovas. Gerbiamoji pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū už pakvietimą. Iš tikrųjų, iššūkis kalbėti tokiai e, reikliai auditorijai. Aš norėčiau kalbėti apie esminius dalykus, apie tai, kas vyksta vidurio rytų Europoje, kas vyksta rytų valstybėse ir kaip galima pagerinti tų šalių galimybės geriau kontroliuoti konkuruoti pasaulinėje ekonomikoje. Pirmiausia, pažiūrėkime į tą dalį, kurioje matyti, kad nuo 1999 iš esmės jos labai sėkmingai dirbo vienu, padidėjo BVP, kitų augimas ir tai buvo geras transformavimosi laikotarpis, taigi procesas veikia. Bet jeigu pažvelgtumėme, kas atsitiko po stojimo, tai matome, kad netgi tos šalis, kuriuoms labai sekėsi, matote, kad netgi geriausia rytų Europos šalis yra blogesnė už praščiausią vakarų Europos šalį. O kitų šalių, matote, kelių dviejų šalių augimo lygis yra net didesnis nei Švedijoje ar Austrijoje, kas paprastai būdinga vakariečiams. Bet ar tai gali tęstis visą laiką? Mes patys savo uždavėme tą klausimą ir atlikome projektą dėl Europos vidurio ir rytų Europos šalių sanglaudos politikos ir atsakymas ne. Tai netruks visą laiką, nes yra kai kurių iššūkių, kurias, kuriuos patiria centrinės ir rytų Europos šalys nes jų tas prisivėjimo procesas daugiausiai yra pagristas išorės ištekliais. Inovatyvumas yra nepakankamas, išskyrus Sloveniją, nes jos inovatyvumas e, yra nemažas. Konkurencingumas Tai re, mums reiškia pigi darbo jėga ir maž, maža gamybos savikaina. Štai kaip Ukraina, e, Azija dėl demo, ir turime demokrat, demografinių iššūkių, e, nedidėja gimstamumas, senėja visuomenė, yra spaudimas pensijų sistemoms, mes ne vieninteliai tokie kitos šalys irgi turi tokių problemų, tačiau mes tikrai esame toje pavojingoje pusėje. Kolega kalbėjo apie iššūkius susijusius su aplinka. Mes per daug jų nepabrėžiame kaip labai svarbios vystimosi dalies. Ir vidutinių pajamų spastai. Tai reiškia, kad labai sunku uh, E, pajudėti, kalbame apie maždaug 15 tūkstančių dolerių vienam gyventojui ir jeigu norime didesnių pajamų, tai reikalingas geresnis inovatyvumas ir skirtingas kitoks, reikalingas kitoks vystymosi modelis. Na, o dabar kiek partnerystės susitarimai, kurie yra išdėstyti dokumentuose, iš tikrųjų įgyvendinami atsižvelgiant į mūsų strategijas ir e, kaip, kaip iš tikrųjų yra. Pirmiausia, tai labai didelis dėmesys infrastruktūrai skiriamas. Infrastruktūra ir tampa vis mažiau svarbesnė. Reikėtų kalbėti apie tą minkštąją infrastruktūrą, apie įgūdžių socialinį kapitalą tai tampa vis svarbesnių dalyką. Ar mes susitikrin, susi, ar mes koncentruojame, ar sklaidome fondus? Kai kuriuose pietų Europos šalyse matome, kaip pasitelkiama sanglaudos politika ir yra nedidelis produktyvumas. Taigi mes tam tikrą prasme e, sekame tai. Ir dėl strategijų taikymo, tai jeigu netaikysime vietą pagrįstą strategijas, tai mes padidinsime įvairovę. Tad tai yra atviras klausimas, kaip reikėtų įgyvendinti mm, šią politiką. Dabar dar koks svarbus dalykas mes nežinom, e, kokie yra ryšiai tarp vietos teritorijų. Tarp, ne, ne, nesuvokiam iki galo ryšių tarp sanglaudos politikos ir žemės ūkio politikos. Kartais tarsi jos prieštarauja viena kitai. Ir čia apie tai e, pakalbėsiu e, pagal paskutinę skai, kitą skaidrę. Antai Lenkijoje yra atvira tokia e, prieš priešą prieš E, ekonomikai, kuri visiškai orientuotųsi į, tai yra mažiau, mažesnės anglės dvideginio e, e, tokiai ekonomikai. Antai mes, pavyzdžiui, importuojam labai daug panaud, senų panaudotų automobilių, užuot pirkę naujus uh, automobilius. Ir kartais uh, per daug investuojama į, sakykime, aplinkosaugos apsaugą. E, kartu ne, labai silpnos paskatos naudoti švarias transporto priemonės. darbo rinkos. E, antai moterų užimtumas e, labai vangiai didėja ir todėl tikrai situacija šioje srityje mm, keičiasi negreitai. Be to mes neturim pakankamai e, gyv, mokymosi visą gyvenimą tinkamų programų, tai yra irgi sanglaudos politikos vienas tikslų, kuris turėtų būti remiamas iš sanglaudos politikos fondų. Bet to tai yra valstybių narių, kuriuose Romų bendruomenės nustumtos į visuomenės pakraščius. Tad tai dėl uh, E, socialinių ir švietimo politikų nepakankamumo. Ir kartu dabartinė migracija vėlgi pablogina situaciją. Toliau, institucinė konvergencija. Mes e, konstatavom, kad po 2003 metų to institucinio konvergencija sulėtėjo Iki tol tas procesas vyko greitai, bet po to e, jau įstojus ES jis sulėtėjo ir tą nustatė mūsų mokslinių tyrimų e, atstovai. Bet to yra savotiškas priklausomybės nuo pagalbos sindromas, nes uh, buvo iki tol prieš 20 metų, antai matėm, kaip tas sindromas reiškėsi Portugalijoje, kur, o dabar tas sindromas reiškėsi e, rytų ir vidurio Europoje. Antai mes žinom, kad Portugalija prieš 20 metų labai daug e, šiaip jau priklausė nuo įvairių programų pagalbos. Tad ta priklausomybė nuo pagalbos programų irgi tiesiog kartais kliudo patiems būti aktyvesniems, aktyvesniems už savo šalių ateitį. Tai yra tokia tiesiog socialinė psichologija, galima taip pasakyti, sanglaudos politikos socialinė psichologija. Aišku, psichologai, sociologai galėtų daugiau į tai pasigilinti. Uh, Ir kartais e, dėl to, sakykime, toks yra tokia nuostata, kad ES pinigai tai lengvai gaunamai, gaunamai, gaunami pinigai. Atsiprašau, kad aš taip kritiškai kalbėjau. Aišku, e, aš pripažįstu, kad yra problemų mūsų šalise dėl sanglaudos politikos, kaip ir dėl e, žemės ūkio politikos, bet apie tai aš tikrai norėjau pakalbėti atvirai. Dabar partnerystės susitarimuose. E, e, tai yra, galima kalbėti apie tam tikrą regioninę konvergenciją, bet kita vertus matom ir tokius reiškinius kaip metropolizacija, ypač e, rytų ir vidurio Europos šalyse. Atsiprašau, dabar jau matau, kad man reikia baigti ir baigiu jau. Tad tokia būtent sanglaudos politika ir būtent kokie pasiūlymai jai. Reikėtų pakeisti tiesiog psichologinę nuostatą. Dabar yra projektų pagal Europos horizontą ir mes dabar gilinsimės į tai, kokia koks yra visų 28 valstybių narių ir jų visuomenių požiūris į sanglaudos politiką ir galbūt po pusantrų metų mes jau galėsim pateikti e, esminės išvadas. Dabar dar yra e, es, vertinimas, turėtų būti toks e, vertinimas iš esmės ir jis ne, neturėtų būti lab, labai formalus, koks jis yra dabar. Uh, Antai čia vertinamas, sakykime, bendro žemės ūkio politikos įgyvendinimas ar jo poveikis, atskirai vertinama, kokį poveikį daro sanglaudos politika. Ne, visų sričių ES politika tai yra, galima sakyti, vienas laikas, vienas laukas. E, bet Viskas kol kas dabar vertinama atskirai ministerijose, valstybė, valstybių narių ministerijose ir komisijoje. Sanglaudos politika neturėtų prarasti strateginės perspektyvos. Ji neturėtų būti laikoma kaip priemonė spręsti atskiroms e, problemoms, kurios iškyla tuo tam tikrų metų uh, E, tarptautiniai plotmėje ar, ar Europoje. Ir be to čia paminėtina, sakykime, priemonė kaip Europos sujungimo priemonė. Tad e, valst... Europ... vidurio ir rytų Europos valstybės turėtų e, pasinaudoti nauda, kurią teikia, sakykime, tos tokios priemonės kaip Europos sujungimo priemonė priemonė. Ir dar nereikėtų pamiršti Europos 2020 strateginių tikslų. Jie neturėtų e, būti tokie mechaniški, e, neturėtų būti privalomi visiems regionams, nes regionai skiriasi ir jų prioritetai nėra vienodi. Tad e, mes turėtume šiaip jau kalbėti apie pažangų, ne vien tik tai apie pažangę specializaciją, bet, e, bet ir pažangę despecializaciją dėl būtent regionų nevienodumų Tad tokiu būdu vėlgi reikėtų laikytis tam tikro specifinio požiūrio atskirų projektų programų atveju. Ačiū Jums. Taigi tokie buvo mūsų svečių pristatymai, ponios ir ponai. Tikrai buvo labai naudinga ir įdomu. O dabar norėčiau suteikti žodį nariams. Pona Vanistoroj Jums numatytas pasisakymas pabaigoje, ar gerai? Visi šie pristatymai, ar mes juos gausime raštu atspausdintus? Taip, jie jau išplatinti visiems regijų komiteto nariams. Ne, jie bus išplatinti po posėdžio. Atsiprašo pirmininkė. Tai mano klaida maniau, kad bus išplatinti prieš posėdį. Ne, jums galima užduoti klausimus, jums suteiktas labai svarbus vaidmuo apibendrinti visus klausimus ir visas pastabas. Taigi, prašau, kalbėkite ir užduokite klausimą, ponė Visteroj. Aš daug sužinojau apie specializaciją, apie socialinės anglodos politikos psichologiją, apie vidutinių pajamų spastus ir visus kitus dalykus. Taigi ačiū Jums. Bet dar turėčiau keletą klausimų. Pirmiausia, tai niekas nekalbėjo apie bendrą valdymą, nes bendras valdymas yra toks toks tipinis dalykas. Vieni sako, kad yra Briuselio parengtos programos, kad yra biurokratija ir visa kita. Dėl teritorinio bendradarbiavimo. buvo kalbama apie Danubės projektą. Dunojaus projektą. Tai yra labai įdomus projektas. Ir galbūt mes galėtume ką nors sužinoti apie teritorinį bendradarbiavimą. Tai yra klausimas visiems e, prelegentams. Ir dar mano klausimas būtų toks dėl tarp regioninio bendradarbiavimo. Mes parengėme bendrą strateginę sistemą Ir mes klausėme, kaip regionai galėtų bendradarbiauti. Kaip jų lėšos galėtų būti leidžiamos išmaniai. Ir skaičiai žemesniniai vidutiniai, gal galėtumėte ką nors pasakyti šiuo atžvilgių. Ir kitas klausimas yra susijęs su lygmenimis. Niderlandų atstovas teigia, kad išleidžiama daugiau arba kad kai kurie tikslai buvo suformuluoti social, socialinio fondo. Kitaip sakant, Niderlandai dirba regioninių lygmenių ir kaip galima kalbėti apie tas decentralizuotas lėšas, kaip tai veikia. Tiesiog aš turėjau keletą tokių klausimų. Pone Pirinskė, ar norėtumėte užduoti klausimą? Ačiū pirmininkė, taip, aš turiu keletą klausimų, bet žiūrėdamas į laiką, matau, kad parašyta programoje vienaip, o dabar yra kitoks laikas. Taigi aš nenorėčiau atimti komiteto narių laiko, tik norėčiau paminėti tris temas kurios buvo paminėtos ir galbūt prelegentai norėtų jas pakomentuoti. Pirmiausia, tas vėlavimas patvirtinant reglamentus ir bendrasias nuostatas, vis tiek yra tokio neiškumo, atrodo, kad ne visos taisyklės parengtos. Ir šią prasme, ar prelegentai matytų kokios nors rizikos dėl sklandaus projektų įgyvendinimo, uh, nuo dabar iki programavimo laikotarpio pabaigos, ar yra kokių nors kliūčių, kurias būtų galima pamatyti iš anksto ir jomis pasirūpinti. Taip pat buvo kalbama apie antis, antesąlygas, iš ankstinės sąlygas ir komisijos nustatytas nuostatas dėl sustabdymo, turint galvoje tai, kad reglamentai buvo parengti per vėlai, ar būtų galima uh, galvoti, kad reikėtų kai ką peržiūrėti iki šių metų pabaigos, kad įgyvendinimas vyktų sklandžiai. Ir galiausiai norėčiau užduoti bendresnio pobūdžio klausimą. Paskutinis prelegentas kalbėjo apie sanglaudos politiką. Ir Pirmasis prelegentas kalbėjo apie investicijas ir taip toliau. Apie ką kalbame, kai kalbame apie struktūrinių fondų indėlį, indėlį į struktūrinius fondus. Bet antrasis pranešėjas kalbėjo, kad tai yra investicijų ir solidarumo politika. Ačiū. Ačiū, teskime. Panas Nilsen, žodis jums. Ačiū Jums. Norėčiau pasidalinti savo patirtimi iš Švedijos. Įdomu buvo klausyti šių pristatymų praeitie. Buvau meru ir dirbau regioninės plėtros klausimais dešimtajame dešimtmetyje savo regione. Na, o šiandien girdėjau, kad mums reikia paprastesnių programų. Mano nuomonė iš savo patirties galiu pasakyti, kad daug dalykų reikia supaprastinti. Taip pat sakėte, kad nedaug kas nori įsitraukti į šį darbą, bet aš turiu tokios patirties, kad kuo labiau įsitraukiama į programų veiklą, tuo daugiau žmonių įtraukiama iš vietos valdžios institucijų, savivaldybių, e, socialinių partnerių, kitų suinteresuotų subjektų, verslo įmonių. Ir rezult, pasiekiami rezultatai yra daug geresni, nes įsitraukia daugiau žmonių. Būtent todėl man kelia nerima, kai jūs kalbate apie supaprastinimą. Nes tarsi vis, ar viską vadovausime, viskam vadovausime nacionaliniu lygmeniu. Pone Maletič. Ačiū pirmininkė, ačiū prelegentams už įdomius pristatymus. Paminėjote daug įdomių dalykų, paminėjote daug problemų, sunkumų įgyvendinant sanglaudos politiką. E, kalbėjote, kad e, pietryčių valstybėse narise yra netgi mažesni instituciniai pajėgumai nei prieš šalims įstojant į ES. Ir pristatymo metu teigiate, kad esama problemų, nesusitelkiama ties rezultatais, praktiškais rezultatais ir programų struktūra yra labai sudėtinga ir labai sunku nustatyti rezultatus ir taip toliau. Taigi aš jau seniai svarstau, kodėl vis turime tokių sunkumų su sanglaudos politika. Ir su kiekviena perspektyva vis įvedame naujoves o šalis e, ne, greitai nemoka sekti tų naujų dalykų, kurie yra įvedami. Ir pavyzdžiui, dabar, kai kalbėt, kalbame apie 2014-2020 laikotarpį, tai mes e, nur, įvedėme veiklos rezultatų rodiklius, susitelkimą ties rezultatais ir daug kitų dalykų. Ir iš esmės skirtingose valstybėse narise Yra skirtinga biudžetinė metodika. Ir vienų biudžetas pagrystas e, dalimis, ne rezultatais ir dėl to labai sunku sekti tą sanglodos politiką, kuri yra tokiu būdu nustatoma. Ir ypač reikėtų pasakyti, kad sanglaudos politika turi tą papildomą principą, kad reikalingas kofinansavimas iš nacionalinio biudžeto, taigi manyčiau, kad mums reikėtų daryti įtaką tam, kad būtų e, pokyčiai nacionaliniu lygmeniu dėl biudžeto metodikos, dėl to, kaip reikėtų valdyti biudžetą, nes jeigu neturime programos biudžeto, tai nelabai lengva sekti sanglaudos politikos lygmenyje nustatytus reikla, reikalavimus. Ir galbūt mums visiems kartu reikėtų padirbėti tą linkime visiems ekspertams ir žinau, Peterį, kad jūs aktyviai dirbate daugelie šalių ir kad jūs turite daug daugiau patirties šioje srityje. Taip pat minėjote priklausomybės sindromą praktiškai pastebiu, kad tiek daug verslininkų nenori naudoti ES lėšų, nes teigia, kad taisyklės tokios sudėtingos yra tiek daug puslapių, kuriuose aiškinama, kaip tas lėšas reikia pritaikyti, kad jiems per brangu naudoti tas lėšas. Taigi čia nėra lengvi pinigai. Ir Kartais remiantis valstybės pagalbos principais yra labai nedidelis kofinansavimo procentas, apie 35 procentus. Ir dėl to, kad naudojamos Europos lėšos, negaunama mažų palūkanų likusiai lėšų daliai. Ir kai viską apskaičiuoja, tai išeina į minusą nes gauna mažesnės palūkanas, atsiranda papildomos išlaidos dėl ES projektų įgyvendinimo. Taigi aš tikrai nežinau, kad mes šalyse turėtume tą priklausomybės nuo finansinės pagalbos sindromą. Ponas Ropė, prašau. Iš tikrųjų, manau, kad pakankamai įdomi ir svarbi tema ir pakankamai dar laiku, nes 14-20 e, programa kaip tik dabar dėliojama ir galimi dar kažkokie tai ir įsikišimai, ir patobulinimai. Tai keletą noriu pastebėjimų, e, kartu ir klausimų, ir, ir, ir sakykime, pasiūlymų. Tai norėčiau iš tikrųjų paklausti, pakankamai buvo e, daug šnekama dėl to, kad, na, liktai Europos pinigai kaip ir E, atsiradę iš kažkur tai ir jie kaip ir e, skirti kažkokiam įsisavinimui. Tai tikrai manyčiau, kad e, tokia tendencija arba tokia nuostata yra, sakykime, valstybėse narėse ir reiktų galvoti, kaip padaryti, kad tie pinigai daugiau būtų savi, kad ne tai, kad, sakykime, biudžeto pinigai, tai su jais atsargiai elgiuosi, taupė ir taip toliau, o Europos pinigai aš juos išleisiu, padarysiu ir paskui žiūrėsiu, kas gavosi. Tai iš tikrųjų e, būtent tas taupumo neskatinimas, kada skiriamas limitas, Ir jeigu sutaupomi pinigai, jie atimami iš to, sakykime, ar savivaldybės, ar organizacijos ir jie e, na, neskatinami taupyti tokiu būdu, jisai stengiasi išleisti visus duotus pinigus ir e, rezultatas koks išėjo, taip ir gavosi. Tai va, aš šitą, manyčiau, e, kalbėti apie šitą reiktų. Na ir atskiros valstybės narės labai skirtingai organizuoja pinigų valdymą. Tai yra vienos labai centralizuotos, tai yra per vieną, sakykime, regioną, taip kaip Lietuva, Baltijos šalis, kitos pusiau e, decentralizuotos, o kitos labai decentralizuotos. Tai vad norėčiau, e, arba visiškai decentralizuotos, norėčiau paklausti, o kurgi rezultatai gaunasi geresni? Aš nekalbu vien apie efektyvumą arba apie laiką pinigų įsisavinimą, bet apie e, e galutinį rezultatą, rezultatą projektų, rezultato visuomenės, patenkintimų ir taip toliau. Manau, labai Na, keistai buvo paminėta, kad vietos regionų institucijos ne visada laiku įsitraukia į procesus. Tai aš nenorėčiau e, sutikti su tokia nuomonė. Aš manau, kad e, tai yra centrinės valdžios reikalas arba mūsų reikalas suorganizuoti taip sistemą, kad jie dalyvautų nuo pradžios e, tuose procesuose ir atneštų maksimum naudos ir maksimum rezultato. Aš net noriu paminėti, pavyzdžiui, kaip lyderio programa. Ten yra labai aiškiai suskirstyta. Galbūt mums reiktų galvoti ir sanglaudos politikoje kažką panašaus. Pavyzdžiui, 50 procentų turi dalyvauti bendruomenių, 25 procentų valdžios, 25 procentų verslo ir už jums užduotis, e, e reiškia 14-20, nemažiau kaip 70 procentų lėšų panaudo darbo vietų kūrimui. Viskas liktai sureglamentuota yra, e, reiškia, e, partneriai turi susijęs susitarti. O sanglaudomis paliekam labai daug na, sakykime, tokios laisvės valstybės, valstybėm narėm ir kur situacija daugiau centralizuota, na, praktiškai gimsta centralizuoti projektai, kuriuos paskui kritikuoja. Na ir, manyčiau, labai buvo geras pastebėjimas tai, kad reikalinga, žinoma, daugiau skaidrumo. O skaidrumas, viešumas, partnerių dalyvavimas, partnerystė, e, trečiojo sektoriaus visuomeninių organizacijų pritraukimas kaip tik ir duoda tą reikiamą skaidrumą, kurios, kurio mes visur ir visada norime. Na ir žinoma, e, e, nusiteikimas arba, sakykime, investavimo kryptis, kaip iš tikrųjų buvo paminėta, kad per daug mes investuojam ir per daug leidžiam pinigų vakar dienos projektam arba iškastinio kūro projektam. Jau Paryžiaus konferencija krypti pasakė, iš tikrųjų mes turėtumėm daugiau eiti, kad skatinti naujos, e, sakykime, rušies projektus, tai atsinaujinančios, žaliosius projektus ir taip toliau. Na ir dėl konkurencingumo dar norėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį. Iš tikrųjų, e, klausimas labai svarbus ir vat, e, šios dienos klausimas, kada Prancūzija priima sprendimą, reiškia, privalomai visi turi mokėti minimalę algą, sakykime, vežėjai, kurie nesvarbu ten vienos valstybės ar kitos, tai iš tikrųjų gyvenam kiekvieną valstybę skirtingom sąlygom, skirtingi mokesčiai, skirtingi, skirtingos, sakykime, kainos, skirtingos pajamos, skirtingos išlaidos ir konkurencingumas kaip po irgi vienodas neišeina, kad būtų. Tai iš tos dalykus irgi, manau, reiktų atkreipti dėmesį. Ačiū. Thank you, Mr. Van Miltenburg. The floor is yours. Ačiū, ponas Van Miltenburg. Atsiprašau, kalbėsiu trumpai, nes reikia dar laiko atsakyti į klausimus. Vieną klausimą turiu. Taip, dabar laukiam dėrybų rezultatų, dėrybų dėl partneriščių susitarimų. Čia buvo pasakyta apie daugia pakopį valdymą. Bet dabar ar tai atsižvelgta ir kaip tai gyvendinta praktiškai, nes komisijos komit komunikate aš pasigendu šito viso proceso analizės. Gal jūs galėtumėt e, būtent apie tai daugiau pasakyti. Ačiū. O dar prieš suteikdama žodį ekspertams, kad čia atsakytų į klausimus, dar suteiksiu žodį ponui Van Buš iš Europos komisijos. Prašom. Labai ačiū Mes labai vertinam visus pasisakymus, e, skirtingiems aspektams skirtus. Keletą pastabų turiu. Pirmiausia, mūsų dabar e, tai, ką mes pateikėm, rodo, kaip vyko dėrybos, bet nuo to laiko vėl pasikeitė situacija, mes e, nustatėm tam tikrų sunkumų E, dėl ex-ante aspektų, laukiam būsimų diskusijų ir kartu diskusijų apie tai, kas, e, kaip atrodys padėtis po 20 metų. Pono Rud van Rak čia kalbėjo prelegentas apie dviejų fondų sinergiją mes vertinam ne vien sinergiją, bet ir papildomumą. Tų dviejų fondų minimų mm, tikslas turėtų išlikti toks pats, tačiau fondai turėtų vienas kitą papildyti. Bet aišku, mes dar turėtume gerinti tiek papildomumą, tiek, tiek kitą dalyką. Toliau dėl Peter Heil pasisakymo. Uh, Čia buvo kalbama apie pajėgumų stiprinimą tam, kad būtų galima geriau įsisavinti. Būtent pajėgumų stiprinimas yra esminis dalykas. Ir čia labai svarbus dalykas pasidalyjamasis valdymas. Tad mes iš tikrųjų su tuo sutinkam. Ir paskutinė pastaba. Taip tiesa, kad yra vėlavimų, o jų yra dėl to, kad pats reglamentas bendrųjų nuostatų vėlavo, bet kartu atsirado ir naujų aplinkybių, naujose, naujovių atsirado naujose reglamentuose, dėl jų kaip tik visas procesas vėluoja, tas teminis susikoncentravimas eksante. ante aspektas. Ne tai, kad aš čia kritikuočiau padėtį, bet aišku, mes turėtume geriau pasirenkti. Mes neturėtume šiaip jau kažkur į šalį padėti tų sanglaudos politikos e, pager, pagerėjimų. Bet tiesa, kad e, tam tikras e, sąlygiškumas e, vėlgi dėl jo yra vėlavimų, vėlavimų dėl, sakykime, sertifikavimo institucijų paskirimo, e, kartu pats tas e, rezultatų pasiekimo sistemos klausimas yra. Tad labai trumpai aš norėjau pakomentuoti uh, pastabas, kurios buvo pasakytos, o šiaip tikrai labai atidžiai stebėjau diskusiją. Pirmininkė, labai ačiū. Nežinau, ar dabar prelegentai norėtų vėlgi sureaguoti. Pone Van Rat, pasistengsiu atsakyti į keletą klausimų. Pirmiausia, pono Val Nistelroj klausimai. Jis teisus, sakydamas, kad uh, tarp regioninės galimybės e, atsirado regioninės plėtros programuose. Mm, nacionalinių lygių ir mūsų programas įgyvendinant dalyvavo taip kitų regionų atstovai, e, bet tai tik nacionalinių lygių, o dabar kaip, kaip kiek, kiek konkrečiai pasiekta tokių partnerysčių, aš neturiu konkrečių skaičių, bet kita vertus įdomus galėtų būti ir tarptautinis bendradarbiavimas. Aišku, konkrečių daug faktų apie tai mes nežinom, bet aš įsivaizduoju, kad tai būtų įmanoma ir įgyvendinant regioninės programas. 50 procentų, tai jau didelis, didelė dalis, aš manyčiau, kad ir tarptautinis bendradarbiavimas būtų įdomus, bet kaip jau sakau, konkrečių rezultatų neturiu, bet aš manyčiau, kad būtų galima pritraukti tarptautinių partnerių į regioninės programas. Toliau buvo pasakyta, kaip tie dviejų ryšių, sričių fondai saveikauja. Niderlanduose mes turim jau mm, konkrečių pavyzdžių, mm, sakykime, dideli miestai jau yra gavę e, lėšų. E, ir tai jau pasiteisina, nes tokiu būdu pas mus yra savotiška vieno langelio sistema. Mes tiesiog taip, turim savotišką vieno langelio sistemą. E, Sakykime, savivaldybės gauna dviejiems metams lėšų dėkti ITI e, sistemas Ponas Pirinskis klausė ar mes ne per greit šiaip jau dabar norim mm, tiesiog užtikrinti tą decommitment. Tai į tai atsakysiu, kad aš negaliu kalbėti už tuos 75 procentus, bet tas decommitment gali būti ir kaip savotiška sankcija už nepakankamas investicijas tam, kad būtų galima numatyti pakankamą laiką sąlygoms įvykdyti. Bet aš pats konkrečiai negaliu apie tai kalbėti. Dabar ar centralizuotas, ar decentralizuotas modelis, dėl kartu pasidalyjamasis valdymas buvo minėtas. Tokiuose šalyse kaip Niderlandai geriausias būdas tai e, požiūris iš apačios į viršų, nenustatant per daug griežtų sąlygų, nes priešingų atveju tik tai ribotos galimybės. Mes jau atlikom tyrimų, kad e, decentralizuotas įgyvendinimas geriau išjudina inovacijas. Bent jau mūsų patirtis Niderlanduose tokia, kitur gal kitokia patirtis. Uh, sutinku su Europos komisija, kad tie du fondai strateginių investicijų ir struktūriniai fondai, jie turėtų būti, jie turėtų vienas kitą papildyti. Aš čia gal netokį žodį tiesiog pasakiau. Ponas Hel, daug buvo pastabų ir klausimų, aš pasistengsiu kalbėti trumpai, nes man reikia spėti į lėktuvą. Pirmiausia, sanklūtos politikos principas. Man atrodo, kaip esame nekartą aiškiai sakę, reikia nurodyti, kad sanglaudos politika visų pirma nėra dovana. Tai nėra ir kompensacija už atvirą rinką. Tai investicija į mūsų šalis, į valstybės narės ir į pačią Europos Sąjungą. Man atrodo, kad kai kuriuose politinėse diskusijose yra abejojama šiomis esminėmis tiesomis. Mes privalome į tai sureaguoti. Negalima leisti to, kad visi valstybėse narėse galvotų, kad sanglaudos politikos pinigai tiesiog nukrinta iš dangaus. Jeigu taip yra manoma, tai tada reikia organizuoti diskusijas apie tai. Kai matau reklamą apie investicijas iš Europos fondų, kur yra vaizduojama, kad tai yra vyriausybės investicijos, tai man visada kyla klausimų. Taip nėra. Komisijos ataskaitose matote, kad 70-80 procentų tų investicijų ateina iš Europos. Kofinansavimo atveju yra e, finansuojama viskas. Mano šalyje diskusijos vyksta štai kokios. Augimas būtų neįgiamas arba nulinis, jeigu neturėtume ES fondų. Kai aš žiūriu vakarinės žinias, matau, kad apie Europą iš vis nėra kalbama. Tad e, matome, jog susidurėme su iššūkiais anglodos politikos srityje ir turime aiškiai kalbėti apie tos pagrindinius anglodos politikos principus. Labai svarbu suvokti, koks yra sanglaudos politikos pagrindas. Kitas aspektas - supaprastinimas. Kalbant apie priešramų partnerystams, tai man atrodo, kad mes kalbėdami apie supaprastinimą nesakome, kad reikia atsisakyti partnerysčių arba stebėsenos ar regionų bendradarbiavimo. Aš visuomet pasisakau už teritorinį požiūrį, kadangi tai užtikrina tą daugia šalį požiūrį. 2004 metais įsteigėme pirmosius stebėjimo komitetus. Tuomet pilietinės visuomenės organizacijos jau buvo įsitraukusios kaip balsuotojas. Aš manau, kad e, kitaip būti ir negalėtų. Nesakau, kad visos valstybės narės vienodos, bet man atrodo, kad tai nepaprastai svarbu, užtikrinant efektyvumą. E, nemanau, kad tie, kurie kalba apie supaprastinimą, turiu menyje, kad reikėtų atsisakyti būtent šių elementų. Reikia suprasti, kad valstybių narių konstitucinės struktūrinės tradicijos yra skirtingos. Tačiau mes turime daugia lypį valdymą, turime atitinkamas priemonės, turime tvarų miestų valdymą ir todėl tikrai galime įtraukti regionus ir miestus į bet kurį lygį. Tam nereikia kažkokių sudėtingų politinių diskusijų ar reformų. Pasinaudokime galimybėmis, kurias turime. Ne visos valstybės narės tai daro. Pavyzdžiui, ITI. Jos nėra privalomos ir mes konkrečiai jų neturime. Mano šalyje kartais yra judama atgalinė kryptimi, kalbant apie tą regionų traukimą. Dabar įgyvendinimo sunkumai ir įsisavinimo sunkumai. Tiesa ta, kad daugiametis biudžeto planavimas yra svarbus administracijos reformų aspektas. Pavyzdžiui, Balkanų šalyje, Kroatijoje yra sprendžiamos šios problemos. Profesionalai sutarė, kad daugiametis biudžetas yra būtinas ir geriausia jį planuoti programuojant. Būtent tai ir darome sanglaudos politikos rytyje. Aš nemanau, kad yra tokių biudžetinių sistemų, kurios neleidžia užtikrinti to valdymo. Žinau, kad, pavyzdžiui, su mūsų finansų ministerija mes puikiai sutarėme, nes finansų ministerija suvokia, kad tai leidžia užtikrinti investicijas. Aš nemanau, kad reikėtų saugoti lėšas nuo išleidimo. Mes privalome jas investuoti kiek įmanoma greičiau, nes kitu atveju jos net neš gražos. Tik svarbu yra investuoti protingai ir daryti tai gerai. Jeigu kažkas susiduria su įsisavinimo problemomis, taip pat demonstruoja nacionalinės struktūros problemas. Manau, kad e, galima išvengti perteklinio investicijų reglamentavimo. Svarbiausia suprasti, kad visuomet yra daugiau projektų negu finansavimo. Tai ne, nemanau, kad e, taupimas čia yra aktualus. Ačiū. O pane Liucijus, ar norėtumėte atsakyti? Pirmas klausimas buvo susijęs su partnerystės susitarimais. Matome, kad tai yra tikra pažanga. Darantis dėl partnerystės susitarimų, NVO, aplinkosaugos NVO e, tikrai gali įsitraukti. Tik galbūt kartais mes per optimistiškai vertiname tą galutinį poveikį. Jeigu nėra nuolatinio įsitraukimo veiklos programos metu, tai to nepakanka, bet iš esmės partnerystės susitarimai tikrai yra žingsnis į priekį. Toliau e, tarptautinis teritorinis bendradarbiavimas. Ar tai reikštų mažesnį susitelkimą? Jei kalbame apie aplinkosaugos programas, tai visada reikia galvoti apie pagrindinį tikslą. Tarkime, dabar vykdomas Dunojaus projektas tam, kad Dunojaus šalis susivienytų ir rastų, kaip kovoti su potviniais per dambo atstatymą. Tai, ką darote vienoje šalyje, veikia kitą šalį. Tad svarbu, kad jos visos susivienytų ir vadovautųsi viena strategija. Tokiu atveju akivaizdu, kad reikia konkrečių pamatuojamų tikslų ir tarptautinio konteksto. Ačiū. Panas Goršilak. Investicijų požiūris. Kila klausimas, į ką investuoti. Į gyvenimo lygį, į piliečių pasitenkinimą ar į ateitį konkurencingumą, inovatyvumą ir savo kaip šalių grupės poziciją pasaulinėje ekonomikoje. Savo Europos dalyje mes daugiau investuojame į piliečių pasitenkinimą, o ne į būsimą konkurencingumą, augimą ir vystimasi. Mes skirstome paklausą, kuri per tam tikrą laiką nugesta ir e, tiekimo pusę. E, kadangi yra didinamas bendras ekonomikos efektyvumas. Žvelgiant iš makroekonominio požiūrio, akivaizdu, kad dabar paklausa yra didesnė negu pasiūla. Vadinasi, mes investuojame į piliečių pasitenkinimą, į mokyklas ir panašiai, bet neužtikriname pakankamo inovatyvumo ir konkurencingumo. Pasižiūrėkime į inovatyvumą. Tai yra susiję ir su e, tuo, tomis vidutinėmis pajamomis. Yra teorija, pagal kurią yra kalbama, kad iki tam tikro lygio e, užtenka žmogiškojo kapitalo, o po to socialinio kapitalo. Negali būti naujovių, Jeigu tie, kurie yra atsakingi už viešasias lėšas, neužtikrina kovos su piknaudžiavimu, jeigu nėra pasitikima mokslininkais, kad jie atneš pajamų iš inovatyvios veiklos. Labai svarbu, kad būtų užtikrinamas pasitikėjimas ir jo mūsų šalise trūksta. Čia turime galvoti ir apie tyrimus, ir apie vystimąsi, ir apie verslininkus. Toliau rizikos prieimimas negali būti naujovių be rizikos. Pasižiūrėkime į tuos, kurie investuoja į naujoviškus projektus. Jie labai bijo rizikos bet e, kaipgi užtikrinti tas naujoves tada. E, toliau vertinimas. Ar mes vertiname tam, kad pagerintume savo veiklą, ar tam, kad būtume patenkinti savo veiklą, kad įsitikintume, jog veikiame puikiai. Problema ta, kad dažnai vertinimai yra formalūs, suskaldyti ir dažnai jie atliekami vien tam, kad mes e, save apgūdinėtume, jog buvo pasiekta sėkmė. Dažnai mes norime tiesiog apginti savo politiką. Toliau strategijos nacionaliniu lygiu. Neįmanoma čia panaudoti visų es pinigų. Matome, kad regioninė programa yra svarbesnė negu regioninė vystimosi programa. Turėtų būti priešingai. ES pinigai formuoja mūsų mąstymą apie mūsų ateitį. Prioritetai, gairias formuoja mūsų strategiją. Turime nepamiršti, kad tai, kas atkeliauja į centrinę ir rytų Europą, yra tikrai nemaža dalis, tačiau tai yra tik 10-15 tai procentų privačių investicijų, ekonominių investicijų. Viešosios investicijos siekia 50-60 procentų, bet tai yra investicijos į ekonomiką, į augimą. Aš dažnai girdžiu savo šalyje, kad uh, sanglaudos politikos pinigai mūsų neišgelbės, jei norime būti konkurencingi, jei norime būti pažangus, inovatyvus, jei norime, kad mūsų šalis vystytųsi, tai tada e, privalome imtis veiksmų. Labai dažnai tai yra Europos problemos. Tai e, gražus žemynas, bet netoks veiksmingas kaip e, kai kurie kiti. Tokį iššūkį ir turėsime nugalėti ateityje. Tam. For... Ačiū. Ačiū Jums, ačiū visiems ekspertams, tikrai buvo labai įdomu keisti su Jumis nuomonėmis. Norėčiau pasidalinti tokiu dalyku. Šią dieną pradėjau diskutuodama apie pasitikėjimo stoką, kai kalbėjome apie galimą sanglaudos fondų ateitį. Tai minėjome, kad tarp institucijų, tarp žmonių, komisijos ir valstybių narių, valdymo institucijų, naudos gavėjų. Trūksta pasitikėjimo. Trūksta pasitikėjimo net patiems naudos gavėjams, netgi Europos piliečiams trūksta pasitikėjimo ES institucijomis. Taigi labai nusteb... ir nustebau ir neišgirdusi tą patį teiginį. Mes turime tuo klausimu dirbti, turime uh, stengtis didinti pasitikėjimą, nes tai yra mm, pagrindas, kuriant mūsų visų ateitį. Ačiū visiems, dabar suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmiausia, ponui Pirinskiai. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau labai padėkoti pranešėjams Grįžtant prie dokumento, kurį aptarėme dėl komisijos komunikato. Manyčiau, kad 16 straipsnėje rašoma apie tai, kad komisija rengia tą skaitą, kuriame, kurioje pateiks dėrybų rezultatus. Ir mes manome, kad tas komunikatas tai bus kaip ir ataskaita. Nesu įsitikinęs, ar Šios dvi savokos, šie du terminai ES praktikoje yra tokie, reiškia tą patį ar ne? Bet daug svarbiau yra kas kita. E, koks komunikatų pavadinimas rašoma investicija augimą, darbo vietas, Europos struktūrinių ir investicinių fondų indėlio padidinimas. Kai kalbame apie indėlį, tai kila klausimas, koks indėlis, į ką indėlis. Nes tai manoma, kad šie struktūriniai fondai turi prisidėti prie komisijos prioritetų įgyvendinimo. Ir štai prieiname prie partnerystės susitarimų tikslų ir ko reikėtų su jų pagalba pasiekti. Ir vėlgi pereiname prie to klausimo, kurį minėjau, kai kalb, ar kalbame apie investicijas, ar apie sanglaudą, ar apie trečią savoką - pasiruošimą ateičiai. Manau, kad gyvybiškai būtina, pirmininkė, išteiškinti, apie ką kalbame. Mes kalbame apie struktūrinius fondus, kurie turėtų tarnauti uh, ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai sąjungos sanglaudai, o tai yra sanglauda tarp regionų. Ir 174 sutarties dėl ES veikimo straipsnėje aiškiai pasakyta, kad sąjunga turi siekti sumažinti atotrūkį tarp, tarp įvairių regionų išsivystymo ir e, kad turėtų padėti E, mažiausiai sėkmingiems regionams. Taigi yra įvairiausių pavadinimų, įvairiausių programų, bet pasakykime aiškiai, kai kalbame apie struktūrinės programas, tai kalbame apie investicijas į sanglodos veiklą regioninių lygmenių. Suprantama, tai investicijos, bet tai investicijos į harmoningesnį, vieningesnį sąjungos vystimasi. Ir komunikate trečiame jų puslapyje rašoma, kad krizė panaikino naudą gautą iš ekonominės konvergencijos, kurią pasiekė kai kurie regionai 2000-aisiais. Taigi turėtume užduoti tokį klausimą. Visi šie partnerystės susitarimai, operatyvinės veiklos programos nuo 2009 iki 2014 metų, Ar jos buvo pakankamai gerai nukreiptos, kad būtų galima susigražinti tai, kas buvo pasiekta per konvergenciją? Ar buvo pastebėta, kad didėja atskirtis? Ar tikslingai buvo skiriamos investicijos? Ar teisingai jas valdė komisija ir valstybės nariai siekdamos sumažinti konvergenciją? Ir jeigu pasižiūrėtumėte į skaidrės trečią puslapį, ten, kur yra, yra nurodyti visi, skirting, visi 28 valstybių narių išsivystymo lygiai, tai sakyčiau, kad nuo 2009 metų situacija gal net bus pablogėjusi. Kai kalbame apie struktūrinių fondų indėlį, Tai labai svarbu suprasti, kad negalima jo sulyginti su antrame politinių prioritetų puslapyje nu, nurodytais prioritetais - bendra rinka, ekonominė valdysena, Europos semestras, atskirom šalims skirtos rekomendacijos. Tai neveda mus tinkama kryptimi. Taip mes turime susirūpinti, kai kalbame apie struktūrinių fondų indėlį. Kalbame apie užimtumą, darbo vietų kūrimą, švietimo lygį, gyvenimo kokybę. Kai regioną lyginame su kitu regionu ir manau, kad komisija siekia to paties. Ir tai yra tie lūkesčiai, kurie buvo neįgyvendinti. Ir aš tikiuosi, kad komisijos atstovai nuneš šią žinią komisijai, bent jau iš manęs. Ačiū ponė Pirinski, toliau ponas Vanisteroj, jums suteikiu žodį apibendrinti diskusijas. Aš galiu tiek pritarti kolegai iš užimtumo komiteto, nes Kai kalbame apie augimą ir darbo vietų kūrimą, tai yra tik tai vienas iš tikslų, kurį esame suformulavę nuo 2014 iki 2020. Iš tikrųjų mes keičiame struktūrą dėl naujajame reglamente, dėl to, jau, ko jau, buvo, dėl to, dėl ko jau buvome susitarę. Tai yra svarbiausia komisijos prioritetai, bet kai kalbame apie tvarumą, teminės konsultacijas, pavyzdžiui, tai visą tai priepia daug daugiau, kaip mums reikėtų vertinti veiklos rezultatus, kuriuos pristato komisija, jeigu mes negauname to, ko prašome. Valstybės narys, regioniniai partneriai, vietos partneriai veikia taip, kad yra bent šiokia tokia įtampa. Mažų mažiausiai iškyla teoriniai klausimai, bet kai kalbame apie sanglaudą, tai sanglauda turi tris matmenis. Sutartyse yra nurodyti aiškiai apibrišti tikslai Ir kai mes nagrinėjame sanglaudą kaip investicijas arba kaip politikos diversifikavimą, tai galime kalbėti apie štai ką. Gal reikėtų atsižvelgti ir į laikotarpio vidurio peržiūrą ir į diskusijas dėl naujos politikos. Man susidaro įspūdis, kad kad atsiranda puikia galimybė, bent jau šiame, šiame pranešime, dirbti su mūsų komitetų nariais ir derinti visą tai dėl ateities. Mums mes kalbame ne tik apie kompensavimo politiką ji nukreipta prieš diversifikavimą. Siekiama piliečius, su, suinteresuotus ūkio subjektus pakelti kitą lygmenį ir po to įtraukti vertybės. Ta prasme, tai puiku. ir mes valstyb, na, nariai tikrai yra suinteresuoti į tai atsižvelgti. Žvelgiant detaliau, galėčiau pasakyti, kad e, mes pristatėme techninius dalykus, susitelkimą į temas, rezultatų kriterijus, kurie yra suformuluoti ir mes galėtume prisitaikyti prie tokio mąstymo būdo, nes, pavyzdžiui, mūsų frakcijoje susitarėme dirbti remdamiesi rezultatų, į rezultatus orientuotų biudžetu. Ir štai pažiūrėkite, mes jau esame proceso viduryje, turime tokius konkrečius, konkrečias sudėtinės dalis, dalis ir žiūrime, ar kiekviena konkreti sudėtinė dalis atitinka numatytus tikslus. Iš tikrųjų, kalbame apie gyvendinimo ataskaitą. Kai kurie dalykai ateina į galvą, juos reikėtų aptarti. Bet jeigu norėtume panaudoti žmonių talentus, na ir jūs pirmininkė minėjote savo rytą, jūs pradėjote jį labai veiksmingai. Taigi kai kalbame apie skirtingus regionus, jeigu mes nesurasime būdų, kaip regionams būtų galima geriau bendradarbiauti, jeigu nėra požiūrių iš apačios į viršų, jeigu nėra gerų pavyzdžių, tai e, nėra gerai ir buvo paminėtos, paminėto, paminėtos, paminėti komisijos prioritetai, kaip juos priderinti prie tikslų ir kaip parodyti, kad e, su mūsų politikai yra pasiekiama rezultatų. Na ir paskutinė pastaba būtų tokia. Gal mes dar galėsime daugiau tuo klausimu padiskutuoti Liepos mėnesį, pristatysiu darbinį dokumentą. ir gruodį arba gal jau iš karto po vasaros atostogų pateiksiu pranešimo projektą. Bet kalbant apie apsimokėjimą, kolega iš Vengrijos tai minėjo. Nėra jokio entuzijazmo, kad galėtume pasakyti, gerai, mes dabar visi dirbame prie projekto. Taip nėra. Man trūksta to. Mūsų piliečiai negali to suprasti. Jeigu mūsų vyriausybės, mūsų kolegos daugelypėje valdysenoje neprisideda prie to, kaip pavyzdžiui, horizontas 2020. Yra numatytos pagrindinės įgalinančios technologijos. Ir žmonės žino, kad tai yra europinis požiūris ir jeigu galėsime dirbti kartu, tai galėsime tai išlaikyti šioje pasaulio dalyje. Gerai, E bus statomas tam tikroje šalyje, bet jeigu nebūsime vieningi, tai prarasime tuos gebėjimus. Taigi pasaulinė konkurencija arba naudojasi tuo, arba prarandi. Ir po keliarių metų gali būti pagaminta daug e, lėktuvų ir jie gali skraidyti Latino Amerikoje Ir štai čia yra konkretus rezultatas. Tad taip, aišku, galime tą paskleisti visiems, bet mums reikia vis dėlto susitelkti ir kalbėti apie teritorinį aspektą. To tikrai reikėtų, reikėtų tiesiog e, tam, kad būtų galima įtikinti tuos, kurie kritiškai vertina mūsų politiką. Sakykime, vėl čia buvo paminėta, kad EFSI fondas ir struktūriniai fondai e, vienas kitą papildo, čia gerai buvo pasakyta. Bet e, vėlgi e, sanglaudos tikslai, tikrai jų sieksim naujų tuo laikotarpiu. Mums reikia visų pajėgumų, visų jau kiekvieno piliečio uh, pajėgumų tam, kad tikrai pasiektume tai, ko siekiam. Tačiau iš tikrųjų kalbam apie sanglaudos politiką kaip galę suteikiančią politiką siekiant sanglaudos tikslų. Nežinau, gal mes, aišku, galim išrasti kažkokią pažangą, ar... bet tikrai kreipiuosi į visus ekspertus, kad vėlgi reikėtų neišleisti iš akių tų sudėtinių e, sanglaudos politikos dalių ir tikiuosi, kad mes e, tikrai mums pavyks visą tai išdėstyti pranešime, kad jis bus e, įtikinamas. Labai ačiū. Labai ačiū. Taip, manyčiau, šios dienos klausimai labai svarbus žingsnis visame procese, būtent ruošiantis ateinančiam laikotarpiui, įgyvendinant programas. Tad dar kartą labai ačiū visiems prelegentams, ačiū komiteto nariams, ačiū vertėjams žodžiu. Ir rytoj posėdį pradedam balsavimu 9 val. Gero vakaro.